Uh, well, good morning, everybody. Um, a very uh, warm welcome uh, on a... Labas rytas. Uh, sveikinu atvykus šią šaltą dieną į Europos parlamentą. Labai malonu matyti tiek daug jūsų. Tikiuosi, kad uh, šį šaltą rytą ir mano daugiau kolegų prisijungs. Manau, svarbu jau pradėti jau dabar, kadangi šįryt pas mus lankosi komisijos narė Vivian Reding, ji yra atsakinga už teisingumą, pagrindinės teisės ir pilietybę. Taip pat e, turime ir komisijos narį Žondalį atsakingą už vartotojų politiką. Taigi vyksta bendras Europos parlamento ir komisijos e, susitikimas. Tai yra klausimai labai svarbia tema. Tai yra vartotojų teisų apsaugos darbo tvarkė nuo 2014 iki 2020 metų. E, komisijos nariai Reding ir dalį bendradarbiauja šioje srityje ir tikimės, kad bus pateiktas pasiūlymas. Ir galbūt po šios dienos diskusijų išgirsite daugiau svarbių klausimų. Manau, kad e, Mūsų komitetas e, labai aktyviai remia e, šią iniciatyvą, e, sveikinosi su Kirijakos Trienta Filidis, jis yra mūsų komiteto pranešėjas, rengia pranešimą apie tai, kas turėtų įeiti į vartotojų darbo atvarkį ir suteiksiu žodį jam po komisijos narių. Komisijos nariai čia dalyvaus iki 10 valandos, atsakys jūsų klausimų, taip pat labai man malonu pasveikinti Danijos nuolatinės atstovybės e, direktorius pavaduotoja Jonas Berinklisberg. Jis e, atstovauja pirmininkaujančiai Danijai, taigi džiaugiamės, kad e, diskutuojant šią temą dalyvaus ir tarybos atstovai. Pirmininkaujanti Danija E, remia vartotojų politiką ir e, greitai Kopenhagoje įvyks ir konferencija vartotojų politikos tema. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį Vivian Reding, Jonas Dali ir Jon, Jonui Dali ir Jonas Bering Lisbergui. Po to galėsite pateikti klausimų, jeigu parlamento nariai nenorės pateikti klausimų, galėsiu suteikti galimybę kitiems ir prašau užrašyti savo klausimus ant popieriaus ir perduoti juos mums. Ir dar prieš mums pradedant diskusijas, noriu pasisveikinti ir su tais, kurie, klausosi, kurie klausosi mūsų transliacijos. Šis posėdis yra transliuojamas internetu. E, tai yra labai svarbu siekiant skaidrumo. Taigi sveikinuosi su mūsų žiūrovais ir klausytojais, kurie mus stebi internetu ir jeigu jūs e, turite pastabų, galite siūsti jas elektroniniu paštu Europos parlamentui ir mes juos perdosime komisijos nariams ir Danijos atstovybės e, vadovo pavaduotojui. Taigi Sveikinuosi su ponė Redink, jūs daugybę kartų lankėtės šiame parlamente, dabar žodis jums. Chairman, uh, Malcolm, uh, Ačiū pirmininkė. Labas rytas, uh, ponius ir ponai. Mano kolega John Daly ir aš drauge dirbame prie vartotojų darbo tvarkės. E, Mūsų būsimo pasiūlymo detalės jums paaiškins mano kolega Džonas Dali, o aš pakalbėsiu apie tai, kas, kokios mintis dabar sukasi mūsų galvose. Ekonomikos krizė išgyvename ekonomikos krizę ir labai svarbu, kad krizės metu imtumėmės veiksmų, kad padidėtų vartotojų pasitikėjimas viena rinka. Nes tik vartotojų pasitikėjimas gali atgaivinti paklausą, gali paskatinti atsigavimą, kurio labai reikia. Turime didelį bendros rinkos potencialą. Tačiau šis potencialas nėra panaudojamas taip gerai, kaip galėtų. Pateiksiu pavyzdį vartotojai apsiperkantis internetu per valstybių sienas e, gali rinktis iš 16 kartų didesnės pasiūlos, bet 60 procentų vartotojų nesinaudoja šią galimybę. Kodėl? Todėl, kad jie nepasitikė tuo, kas vyksta, kai jie bando įsigyti ką nors per sieną. Taigi šio pasitikėjimo skatinimas turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų. Mūsų pirmasis prioritetas. Ir galvodama apie prioritetus, visų pirma galvoju apie skaitmeninių produktų pasaulį. Tie produktai praturtina mūsų gyvenimą, prisideda prie ekonomikos augimo, tačiau su skaitmeniniais produktais siejasi daugybė problemų. Jums turbūt visiems yra tekę Mm, padėti paukščiuką e, prie kažkurio punkto internete, nepaskaičius, e, su kokiamis sąlygomis sutinkate. Kas iš jūsų tiksliai žinote, e, kam skūstis, jeigu įsigijant kažką internetu atsiranda nesklandumų. Viso to rezultatai yra labai gerai žinomi elektroninė priekyba ES viduje yra, sudaro mažiau nei 5 procentus mažmeninės priekybos ir daugiau nei 50 procentų vartotojų susiduria su problemomis, naudodamėsi skaitmeniniu turiniu, elektroninio pašto, socialinių tinklų paslaugomis. Taigi, ką galėtume padaryti, kad geriau apsaugotume vaikus ir kitus pažeidžiamus vartotojus internete. Jūs žinote, kad jau galioja tvirti mm, vartotojų teisės aktai, vartotojai, e, vartotojų teisės ginamos, kai jie sudaro sutartis, kai jie tampa nesažiningos prekybos objektais. Praėjusiais metais mes patvirtinome naują vartotojų teisų direktyvą ir kai ji bus pel, perkelta į nacionalinę teisę, ji dar labiau sustiprins vartotojų teisės. Visų pirma, E, yra nustatytas vienodas terminas, per kurį galima atsisakyti sutarties. Taip pat e, draudžiama taikyti paslėptus mokesčius, kai vartotojai apsiperka internetu. Taip pat mes siekiame įveikti e, bendrojoje vidaus rinkoje veikiančių sutarčių taisyklių susiskaidimą. Mes siekiame numatyti bendrą europinį pardavimų, bendrą pardavimų teisę, kuri užtikrintų vartotojų apsaugą visoje ES. Paminėsiu dar vieną naują mūsų projektą. Tai yra domenų apsaugos reformos paketas. Jis smarkiai padidins vartotojų domenų apsaugą, ypač internete. Kelionių srityje Taip pat reikėtų atnaujinti skaitmeninio amžiaus, skaitmeninės eros teisės aktus. Ir dar 90 metais buvo patvirtinta kelionių paketų direktyva, mm, bet jūs turbūt puikiai suprantate, kad pasaulis nuo tada labai smarkiai pasikeitė, pasikeitė mūsų įpročiai ir reikia vis geriau apsaugoti e, keliautojus, vartotojus, kurie įsigyja kelionių paketus internetu, o dabartinėje direktyvoje to nėra. Taip pat mes turime pritaikyti vartotojų apsaugos teisės aktus prie skaitmeninio amžiaus ypatumų, turime racionalizuoti, modernizuoti teisyną, kai to reikia, ir sustiprinti įgyvendinimo kontrolę. Įgyvendinimo kontrolė yra labai svarbus dalykas. Piliečiai turi teisę pasinaudoti veiksmingą e, teisingumo sistema visoje Europos Sąjungoje, kadangi jie yra pagrindiniai vidaus rinkos veikėjai ir vidaus rinka turi aprūpinti juos priemonėmis, kuriomis jie galėtų apginti savo teisės. Ir kaip um, komisijos narė atsakinga už pilietybės, pilietiškumo klausimus, aš siekiu, kad vartotojai būtų apsaugoti lygiai taip pat, kai apsiperka šalies viduje ir kai apsiperka per sienas. Ir kad apsauga galiotų ne tik popieriuje, bet ir e, tikrovėje. Ir komisijos kaip sutarčių saugotojos vaidmuo yra žiūrėti, kaip nacionalinės institucijos įgyvendina bendrai parengtus teisės aktus. Reikia užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje ES teisė būtų įgyvendinta vienodai ir kruopšiai. Ir Malkolmas puikiai žino, kaip svarbu teisingai gyveninti mūsų teisyną ir aš galiu Jūs patikinti, kad komisija šį vaidmenį atlieka labai atsakingai. Ačiū. Puiku, labai ačiū Jums. Iš tiesų, nuolatos mes savo darbę paliečiame šią temą ir, kaip žinote, atliekame studijas dėl komercinės praktikos direktyvos, kuri irgi greitai bus reformuojama. Taigi ačiū Jums už įžanginį žodį, o dabar žodį suteiksiu Džonui Daliai, kuris kalbės apie e, kitą perspektyvą ir po, po, po to ponu Lisberg ir tada jau pradėsime diskusijas. Džonai, ačiū Malkolmai. Gerbiami nariai, vicepirmininkė Redin, ponė Lisberg, ponės ir ponai pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui, IMKO komitetui ir ypatingai Jums, Malkolmai, už tai, kad kartu su komisija surengėte šios klausimus apie vartotojų darbo tvarkę. Tai yra puikia galimybė surengti šiandien tas diskusijas parlamente. Komisijos darbas vartotojų politikos srityje davė nemažai naudos ir taip pat mūsų darbui labai padeda IMKO komiteto rengiami aukštos kokybės pranešimai. Norėčiau pasakyti, kad esant dabartiniai ekonominiai situacijai mes labai laukiame pranešimo dėl pažeidžiamų vartotojų, kurį renks jūsų komitetas. Žinau, kad keli imko pranešimų autoriai šiandien pasisakys klausimuose, taigi aš labai esu jiems už tai dėkingas. Esu įsitikinęs, kad visų vardų galėčiau teikti, kad labai laukiame šiandieninių diskusijų, diskusijų, kurios papildomai prisidės rengiant vartotojų darbo tvarkę. Keliais žodžiais norėčiau pristatyti, kaip aš vertinu idealią vartotojų darbo tvarkę. Mano vertinimu, ta darbo tvarkė turėtų būti priemonė pasiekti tikslų, na, o tikslas, kad ES galėtų sukurti geriausią vartotojus įgalinantį tinklą. Ir man tai nėra vien tik tai skambi frazė. Tai yra principų ir mechanizmų visuma, kai 500 milijonų vartotojų galėtų dalyvauti pažangioje, visai traukiančioje ekonomikoje ir taip pat įkvėpti pasitikėjimą vartotojams ir suteikti priemonės priimti prasmingus sprendimus rinkoje. Na ir taip pat vartotojų galinimas leidžia užtikrinti didesnį pasitikėjimą mūsų ekonomiką. Kaip neseniai buvo pripažinta Europos taryboje, pasitikėjimas yra augimo pagrindas. Dėl to manau, kad mums reikia strateginės vizijos, kokia turėtų būti vartotojų politika ateinančiais metais. Tai yra galimybė pasiekti bendro, bendrų Europą 2020 tikslų, siekiant pažangaus visai traukiančio augimo. Mūsų tikslas turėtų būti įgalinti vartotojus plačiausią žodžio prasme ir vartotojus paversti centriniu vidaus rinkos veikėjų. Vartotojas turi galėti aktyviai dalyvauti rinkoje ir taip pat pasinaudoti pasirinkimo teisę ir pasirūpinti, kad teisės būtų tinkamai gyvendinamos. Vartotojų galinimas reiškia pasitikėjimo didinimas ir augimo skatinimas. Tai leistų taip pat novatoriškoms verslo įmonėms gauti vienodas darbo sąlygas ir visapusiškai dalyvauti sąžiningoje konkurencijoje. Taip pat vartotojų darbo atvarkė turi numatyti horizontalų požiūrį vartotojų politikoje. Na ir jau tam tikri dalykai yra numatyti šaki, tam tikrose ekonomikos e, sektoriuose, tačiau bijoma, bijoma, kad e, tas požiūris nebūtų perdim suskaldytas. Na, o dėl struktūros, darbo atvarkės struktūros, aš manau, kad struktūra turėtų remtis keturiais remšiais. Siekiant efektyviausios sėkmingos vartotojų politikos, mes aptarsime visus tuos pagrindinius elementus šiandieninėse diskusijose. Pirmiausia, reikia užtikrinti produktų saugumą, paslaugos, maisto saugumas, tai yra, čia saugumas yra esminis dalykas. Na ir ketiname peržiūrėti produktų saugumo direktyvą ir čia tikslas yra sustiprinti teisinį pagrindą tam, kad rinkos priežiūra ES būtų dar veiksmingesnė. Taip pat reikia spręsti iššūkius susijusius su globalizacija, su uh, gamybos grandinę ir ieškoti būdų, kaip geriausiai būtų galima išspręsti paslaugų saugumo problemą. Kitas dalykas. Norint įgalinti vartotojus, reikia jiems suteikti prieigą prie tinkamos informacijos ir teisingų priemonių. Rinka tampa vis sudėtingesnė, dėl to reikalinga, kad informacija būtų tiksli ir skaidri. Ir kad tarpininkų filtrais su kuriais e, susiduria vartotojai, tie filtrai turėtų būti patikimi ir bešališki. Studentai, kurie šiandieniniai yra ir rydienos vartotojai bus, suteikti jiems tinkamą išsilavinimą, švietimą yra labai svarbu, skatinant vartotojų žinias ir plečiant vartotojų žinias. Taip pat e, mes dabar vertiname savo švietimo strategiją ir su nacionaliniais veikėjais bandome interaktyvių būdų keistis geriausią praktiką. Vartotojų organizacijos čia irgi suvaidina svarbu vaidmenį, sąmoninant vartotojus, padedant jiems. Vartotojų organizacijų įvaizdis turi būti padidinamas, pagerinamas tam, kad jos būtų labiau matomos ir pripažįstamos stiprus vartotojų balsas turi būti iškirstas ir politikos formavimo srityje per nacionalinių ir ES lygmenių, sustiprinant vartotojų organizacijas e, valstybėse narėse. Trečias elementas - stiprios vartotojų teisės e, įvairiuose ūkio sektoriuose. Na ir iš tam tikrų tyrimų paaiškėjo, kad daugiausia problemų kyla su bankininkystės sektoriumi. Ir dėl to dabar svarstome galimus žingsnius. Viviana e, kalbėjo apie įvairius teisėkuros projektus kurie irgi yra mūsų darbo atvarkės dalis. Ketvirtas elementas - reikia pasirūpinti, kad įgalinimas, teisės aktų įgyvenimas leistų įgalinti vartotojus, kad greitai ir mažomis sąnaudomis būtų galima išspręsti iškilusias problemas. Ir pasitelkėme, e, pavyzdžiui, pasiūlymus dėl alternatyvių ginčių sprendimo mechanizmų ir su nacionalinėmis institucijomis turime sustiprinti vartotojų teisės tam, kad nesažininkai priekybininkai būtų išmesti iš rinkos. Tai yra var, svarbu ir vartotojams, ir verslui. Ir nacionalinės teisės aktų gyvenimo institucijos dabar susiduria su finansinėmis problemomis, dėl to reikia su mažomis išnaudomis daug pasiekti. Ir stiprinti įgyvendinimo tinklų, vartotojų bendradabiavimo tinklų, vartotojų centrų e, veiklą. Taip pat mums reikia atsižvelgti ir į kilančius iššūkius susijusius su vartotojų politika. Pavyzdžiui, tai, kad reikia siekti tvaresnių vartojimo modelių tvarus pasirinkimas turėtų būti lengvas pasirinkimas vartotojams, jiems nereikėtų. Reiktų spręsti, pažiūrėjau, maisto švaistimo problemas įtraukiant vartotojus. Na ir susidurime su nelengvais iššūkiais, ekonomikos krizė ir tai, kad vis labiau priklausome nuo skaitmeninių technologijų. Tai nėra lengva problema, tačiau reikia pasirūpinti, kad ir horizontaliojoje vartotojų politikoje ir atitinkamuose sektoriuose būtų atsižvelgiama į pažeidžiamus vartotojus, jų poreikius. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad Man vartotojų politika yra būtinybė leidžianti mums sukurti pagrindinės priemonės, įgalinant vartotojus, užtikrinant ekonomikos augimą ir jos konkurencingumą. Kaip jau sakiau, aš kalbu apie saugumą, informavimą, švietimą, žalos atlyginimą, pasitikėjimą. Stipri vartotojų politika, paremta mano pristatytais elementais, gali iš esmės prisidėti prie Europos vartotojų pasitikėjimo didinimo vieningoje rinkoje ir užtikrinti augimą, ekonominį augimą, kuris mums dabar ypatingai reikalingas. Ačiū. Well, thank you, uh, John, very much indeed for um, setting out. Ačiū, Džonai, už tai, kad taip aiškiai išdėstėte pagrindinius elementus, kurių, kuriuos tikimės pamatyti dar, vartotojų darbo tvarkėje. tai siejasi su kitomis mūsų klausimų dalimis, taigi tai yra labai naudinga. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad šiandien mes paskelbėme savo dokumentą, e, vakar, vakare jis buvo paskelbtas, ten kalbama apie pažeidžiamas vartotojų grupės. Ir ypač norėčiau pasisveikinti su ponia Peres, kuri yra pranešėja mm, būtent šią temą, ji vėliau pasisakys. Ir dabar išklausysime trečio pasisakymų, suteiksiu žodį ambasadoriui Jonas Bering Lisberg iš Danijos. Po to e, turėsite galimybę pateiktų, pateikti klausimų. Taigi visų pirma, sudarysiu Europos parlamento narių norinčių pasisakyti sąrašą. Jeigu kiti dalyviai norėtų pateikti savo klausimų, prašome juos užrašyti ant popieriaus ir perduoti mums. Žodis ambasadoriui. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, ponė Harbor. Noriu padėkoti Europos parlamentui ir komisijai už tai, kad pakvietė pirmininkaujančią Daniją į šią konferenciją. Ačiū už šiltus sveikinimo žodžius pirmininkaujantį Daniją vartotojų darbo tvarkiai skiria didelį prioritetą. Ir per šios šešis mėnesius mes vadovaujame diskusijoms vykstančioms taryboje. Ir tarybos e, darbas e, per šios šešis mėnesius vadinas, yra pavadintas Dirbanti Europa. Manau, kad e, Taip pat kalbame apie saugesnį Europą ir manau, kad tai atitinka ir iššūkius, ir galimybės, kurios yra susijusios su vartotojų darbo tvarkė. Žinoma, laukiame būsimos strategijos. Dabartinė vartotojų politikos strategija yra puikus pagrindas tęsti strateginį darbą ir planavimą. Taip pat svarbus ir Europos parlamento imko vert pranešimai, taip pat e, pranešimas apie produktų saugą. Galiu paminėti keletą pranešimų, kurie, manau, įkvepia ne tik komisiją, rengiant strategiją, bet ir tarybą, kuri dirba būtent tuo remdamasi. Reaguodamas į komisijos nario dalį pastabas, norėčiau akcentuoti ir patvirtinti, kad tarybos nuomonė du pagrindiniai vartotojų darbo tvarkės elementai būtų galių suteikimas vartotojams ir pasitik, vartotojų pasitikėjimo skatinimas šie du žodžiai, šie du elementai yra kartu ir tikslai, ir priemonės. Tai yra priemonės augimui skatinti, vartotojų ir verslo sąlygoms gerinti. Tai taip pat yra ir rodikliai, parodantis, kaip mums sekasi. Mums reikia informacijos apie šias savokas, reikia jas vertinti E, kad įsitikintume, kad Europa eina tinkamu keliu. Norėčiau dabar pakalbėti apie du dal, keletą dalykų susijusių su teisėkuros e, programa. Visų pirma, vart, vienas elementas yra vartotojų programa, kitas dalykas - du pasiūlymai dėl alternatyvaus ginčių sprendimo ir internetinio ginčio sprendimo. Taigi, Visą tai, žinoma, siejasi su finansų programa ir mums nepavyks baigti nagrinėti šio, šių klausimų Danijos pirmininkavimo laikotarpiu. E, diskusijos dėl tos svarbios programos bus tęsiamos ir galbūt ta programa nebus susijusi su tokiomis didelėmis pinigų sumomis, kokias matome finansinėje programoje apskritai. Ta programa prisidės prie geresnio informavimo, padės išsiaiškinti, kur slypi pagrindiniai iššūkiai ir suteiks galių vartotojams. Taigi sieksime patvirtinti šią programą ir po mūsų pirmininkausiantis Kipras bendradarbiau su Europos parlamentu, kad būtų pasiektas susitarimas. Antras labai konkretus teisėkuros darbo etapas, kalbant apie teisės aktų įgyvendinimą ir teisų gynimą. Tai yra alternatyvus ginčių sprendimas ir ginčių sprendimas internetu. Manau, kad šie du mechanizmai prisidės prie vartotojų teisų užtikrinimo ir labai džiaugiamės, kad šie dalykai yra vienas iš dvylikos veiksmų numatytų bendrajame rinkos akte. E, valstybių ir vyriausybių vadovai visai neseniai, sausio pabaigoje, išreiškė viltį, kad šie pasiūlymai galėtų įsigalioti iki šių metų birželio tai yra labai didelio užmojo tikslas, bet galiu pasakyti, kad aš jau susisiekiau su pranešėjais, ponu Reg ir ponė Tunkunstein. Ir aš manau, kad jeigu įtemptai dirbsime, gali pavykti pasiekti susitarimą dėl šių dviejų pasiūlymų. Mes tikrai norėtume tai padaryti, padedami komisijos. Tie pasiūlymai tikrai perspektyvūs Viena iš priežasčių, kodėl taip yra, yra tai, kad tais pasiūlymais nekūriamos naujos europinės struktūros. Tiesiog vartotojams yra numatoma galimybė alternatyviomis priemonėmis spręsti ginčius su mm, prieky, priekybininkais. Ir mes suprantame, kad valstybėse narėse dėl to kyla sunkumų ir labai svarbu e, palenk, e, palengventi prieigą prie informacijos apie tai per bendrą platformą internete. Taigi baigdamas pasakysiu, kad mes esame numatę labai konkrečių teisėkuros darbų. Juos suplanavome remdamėsi ir komisijos indėliu. Mūsų pasiūlymai susiję ne tik su vartotojų teisėmis, bet jais siekiama ir skatinti augimą ir pasinaudoti visomis bendros skaitmeninės rinkos galimybėmis. Mes per šešis savo pirmininkavimo laikotarpius darysime viską, kad prisidėtume prie dinamiškos, geresnės Europos kūrimo, e, remdamėsi komisijos pasiūlymais ir bendradarbiaudami su parlamentu. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju visiems trims kalbėtojams. Dabar turime šiek tiek laiko klausimams. Šią diskusiją turime baigti dar prieš 10 valandą, kad mūsų trys kalbėtojai galėtų eiti, išeiti, nes jie turi kitų reikalų. Pone Rapki? Pone Rapti. Kalbės pirmoji. Ir aišku, yra galimybė dar užsirašyti kalbėti ir kitiems. Kaip sakiau, mūsų svečiai, kurie nori pasisakyti, irgi gali atsiųsti mums e, savo klausimą. Ačiū pirmininkė sveiki atvykę. Noriu pasveikinti ir komisarus, ir kitus kalbėtojus. Noriu padėkoti už tai, kad atvykote į šį posėdį. Labai gaila, kad negalėjau išklausyti ponios Redik pasisakymo. Tikrai dėl to apgailestauju, kad atėjau šiek tiek vėliau. Na kaip čia dabar tiksliau pasakyti? Aš norėčiau paprašyti jūsų susijęti tokius dalykus. Tai, ką mes dabar darome vartotojams ir tikrajam, realiam jų gyvenimui, kaip tai susijęs su realybė. Va, aš esu pati Graikija ir vakar vakare Graikijoje buvo priimti labai griežto, buvo priimtos labai griežtos taupimo priemonės. Taupimas Tai reiškia, kad vartotojai turi tapti dar samoningesni, samoningesni, nes jie turi dar mažiau pinigų, kuriuos gali išleisti. Ir kai žmogus turi tiek daug mažai pinigų, tai jis tris kartus pagalvoja prieš išleisdamas tuos pinigus pirkti kokiam nors daiktui. Ir žmogus dar labiau susimasto ir apie savo teises, kas atsitiks tuo atveju, jeigu jis nusipirks nekokybišką produktą. Taigi norėčiau, kad susėtumėte šios dalykus. O komisarų daly noriu pas užduoti tokį klausimą. Jūs kalbėjote apie alternatyvę ginčių sprendimo metodiką, bet aš, galbūt aš ir pati dėl to kalta, neišgirdau nieko apie kolektyvinį, ginčių, kolektyvinį skundą ir tokį ginčių sprendimo būdą. Juk tai sumažintų vartotojų išlaidas vartotojų, kurie ieško teisybės, jeigu nukentėjo dėl nekokybiškų produktų. Parlamentui tai labai svarbu. Paskutinėme plenarnėme posėdėje mes balsavome dėl pono Lėnė pranešimo. Tai yra Teisės komiteto parengtas pranešimas. Ir jis kaip tik ir buvo susijęs su šia tema. Todėl aš norėčiau dar kartą paprašyti jūsų pakomentuoti tai ir padėkoti jums už jūsų darbą ir už teigiamą požiūrį į Europos vartotoją. Ačiū. Um, John to... Gal John Daly atsakys į klausimą. Pone Vivien Reding po to irgi pasisakys. Dėl alternatyvų ginčių sprendimo metodo mes dabar imamės pirmų žingsnių ir bandome išspręsti tuos klausimus dėl ginčių sprendimo internetu. Irgi mes deriname tuos du dalykus - alternatyvius ginčių sprendimus visose valstybėse narėse, tam, kad būtų nustatomi bent jau kokie tai minimalų standartai dėl alternatyvaus ginčių sprendimo, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės teisyną. Ir aišku, tai yra milžiniškas uždavinys, bandant suderinti įvairių valstybių narių statymų nuostatas. Tačiau aš manau, kad siūlome tikrai neblogą sistemą, kaip būtų galima surasti tą bendrą vardiklį šioje ginčių sprendimo metodikoje, atsižvelgiant į nacionalinės teisės sistemas. Taip pat e, skaitmenė darbo tvarkė irgi yra įgyvendinama, kaip minėjo komisarė Reding. Skaitmeninė rinka mums irgi yra labai aktuolus klausimas. Mes čia irgi bandome siekti daugiau, jeigu sus... padidintumėme skaitmeninę rinką nuo minus 5 procentų iki 15 procentų, tuomet vartotojai galėtų 150 milijardų eurų sutaupyti. Taigi kalba eina apie nemenkus skaičius ir didelės paskatas mums žengti pirmin. Ir mes norime pasirūpinti, kad vartotojai jaustųsi saugiai ir pasitikėtų. Norime, kad jie turėtų priemonių pritaikyti tinkamą alternatyvių ginčių sprendimo metodiką kiekvienoje valstybėje narėje, nes tai gali būti ir tarp valstybiniai ginčiai. Ir kad būtų galima kreiptis į bet kurią valstybę, kurioje buvo įsigytos prekės arba paslaugos ir kurių kokybė jų netenkina. Dėl dėl kolektyvinių kolektyvinio žalos atlyginimo mes irgi čia judame į priekį ir gal kolegė Reding daugiau apie tai papasakos. Atsižvelgdama į tai, ką sakė kolega Dalį, noriu tik patvirtinti, kad alternatyvaus ginčių sprendimo metodas mums sutaupys ir laiko, ir pinigų. Mūsų atlikta studija parodė, kad nenaudojant tarpininkavimo vidutiniškai 400 papildomai dienų yra prarandama, o kaštai išauga iki 13 tūkstančių eurų kiekvienos, kiekvieno ginčio bylos atveju. Taigi labai džiaugiuosi, kad kolega dalį alternatyvių ginčių sprendimo, internetinių ginčių sprendimo klausimus įtraukė į darbo tvarkę. Tikriausiai žinote, kad yra tarpininkavimo direktyva ir ta direktyva turėtų būti jau įgyvendinta visose valstybėse narėse. Nuo 2011 m. gegužės pabaigos ji jau turėjo būti įgyvendinta. Ir aš dabar vertinu, kiek ir kiek sėkmingai ji yra įgyvendinta. Ir kai kuriuose valstybėse narėse vyriausybės tarpininkavimo direktyva pasinaudojo ne tik tarp valstybinio uh, tarpininkavimo atvejais, bet ir tarpininkavimo atvejais viduje, šalies viduje, tai yra irgi labai pozityvu. Taigi kai kurios valstybės narės, narės e, tarpininkavimą padarė privalomą priemonę, priklausomai nuo ginčio pobūdžio ir finansinių sankcijų nuobodų ir paskatų, kiti naudoja ir šalies viduje, ir tarp valstybinių bylų atveju. Penkios valstybės narės kol kas dar to nepadariusios, taigi aš naudojusi turimomis galimybėmis ir bandau pradėti pažeidimų procedūrą, raginama tas valstybės narės kuo greičiau atlikti darbą, nes aišku, tikslas nėra nubausti, patraukti atsakomybę tų valstybių narių. Tikslas yra išspręsti problemas iki bylos, iki teismo. Ir tos penkios valstybės narės, matau, kad jau pradėjo procesą, tai aš jas raginu paskubėti. Dėl kolektyvinio žalos atlyginimo trys komisarai, kaip minėjo Džonas, Almunija Dali ir Reding, dirba iš vien kartu šiuo klausimu. Iš pirmininko Lėnės gavome laišką, kur prašomas komisijos pirmininkas atidėti darbą, kol neįvyko diskusijos parlamente. E, parlamentas jau aptarė šį klausimą ir dabar mes atsižvelgsime į tai, e, ką nusprendė parlamentas, man atrodo, praeitą savaitę ar prieš porą savaičių įvyko diskusijos, taigi dabar jau parengta yra parlamento rezoliucija, dėl jos jau buvo balsuota, ji mums labai bus svarbi mūsų darbe. Jūs teigiate, kad norite horizontaliosios priemonės, mes tai suprantame. Visi trys komisarai dabar imsis darbo ir parengs komunikatą, kuriuose bus apibendrintos diskusijos. Komisijos darbų programoje yra numatyta 12 metais parengti dokumentus dėl kolektyvinio žalos atlyginimo. Puiku, ačiū. Matome, kad yra norinčių pasakyti ir iš atvykusiųjų į diskusijas. Taigi laiko turime nedaug, tai leisiu gal trumpai pasisakyti kolegoms ir dalyviams. Taip pat dar ponas Trienta Filydės bus pirmasis, aš tiesiog paskaitysiu visų pavardės. Labai trumpai suformuluokite savo klausimus ir tada svečiai dar turės galimybę juos atsakyti. 10 valandą jie turi išeiti Trentafilidis ir pana Švab. Kalbės po jo. Taigi labai konkretūs tikslus klausimai. Ir taip pat norėčiau pasveikinti Evangeliją Kekeliki, atsiprašau, jeigu netiksliai perskaičiau jūsų pavardę, kurią aš pažįstu, ji yra ekonomikos socialinių reikalų komiteto pirmininkė ir komiteto, vieno iš komitetų pirmininkė. Taip pat ponia Kikareli iš Italijos vartotojų asociacijos. Ir Hedriksen iš Švedijos dar. Taigi ponas Trienta Filidės pirmasis. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti kalbėtojams. Džiaugiuosi, kad komisija akcentuoja poreikį e, stiprinti vartotojų pasitikėjimą, vykstant priekybai per sieną, priekybai internete, suteikiant galių vartotojams, stiprinant vartotojų teisės, gerinant prieigimą prie informacijos. Ir mano klausimas būtų toks. Komisija dabar skelbia labai daug komunikatų šiais klausimais. Pavyzdžiui, nauja vartotojų programa 14-20 metais, nauja darbo tvarkė 14-20 metams man kyla klausimas, ar visa tai yra būtina. Galbūt būtų galima viską geriau koordinuoti ir tada ir mums, ir visuomeniai būtų lengviau viską suprasti. Pana Švab. Dėkuoju, pirmininkė. Aš noriu visų pirma padėkoti už pasisakymus. Aš noriu paklausti ponios Reding. Ji vakar pakalbėjo apie Bulgariją ir Rumuniją ir pasakė, kad nepakankamai veikia šių šalių teisės sistema. Jeigu analizuosime E, vartotojų būklę ir padėtį ES, tai galėsime pasakyti tą patį, kad čia taip pat reikia dar panalizuoti teisinę padėtį. Taigi aš norėčiau pasakyti, ką Jūs manote, kaip reikia pagerinti vartotojų teisų sistemos, apsaug, vartotojų teisų apsaugos sistemos veikimą grinai teisinė prasme ES. Ačiū dabar ponė Kekalėki. Ačiū. Aš norėčiau paklausti ponios Reding. Jūs sakėte, kad naujasis komisijos pasiūlymas dėl vieningos vartotojų apsaugos užtikrins aukštą apsaugos lygį. Pagalvokime ir apie tai, kad apsauga daugelie valstybių narių dabar kaip tik yra labai sumenkusi. Ir valstybės narės kaip tik mažina, menkina vartotojų teises tam, kad galėtų harmonizuoti savo teisę e, priklausomai nuo to, ko reikalauja Europos Sąjunga. Aš pati esu Graikija ir mūsų garantijos e, teisės kurios susijusios su nekokybiškais produktais, yra visiškai kitokios negu Europos Sąjungoje. Graikijoje mes dabar kaip tik turime sušvelninti teisinę bazę tam, kad prisitaikytume prie ES teisės. Taigi noriu paklausti, ką jūs ketinate daryti tokiais atvejais. Ačiū dabar ponas Hendriksen, sako pirmininkas. Ačiū už galimybę pasisakyti. Aš kreipiuosi į abu komisijos narius. Mano klausimas susijęs su puikios iniciatyvos pristatymu. Tai yra iniciatyva susijusi su tradicinėmis darbo sritimis, kur komisija labai veiksmingai dirba ir dirbs taip ir toliau. Tačiau pasaulyje kyla naujų iššūkių, jie susijęs su tvariu vartojimu. Taigi norėčiau paklausti abiejų komisijos narių, kaip jūs ketinate tvarų vartojimą įtraukti į naują vartotojų darbo tvarkę. Turint galvoje dabartinius ekonomikos iššūkius ir aplinkosaugos iššūkius, labai svarbu plėtoti tokią vartotojų politiką, kurioje būtų veiksmingai sprendžiami tvaraus vartojimo klausimai. Ačiū, labai puikus klausimai. Ir paskutinis kalbėtojas šiame etape bus ponas buvo, bus ponė Sikorelį. Fronto. Labas rytas, labai ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį dalyką. Aš atstovauju vartotojų organizacijai, kuri pasisako už tokį strateginį požiūrį, kurį jūs išreiškėte. Mes norime apsaugos ir norime tiesioginio piliečių dalyvavimo. Ir Tai yra įmanoma ir galima tik tuo met, jeigu bus stiprinamos ir vartotojų organizacijos. Todėl norėčiau paklausti, ar negalėtumėte pakalbėti truputėlį smulkiau ir detaliau apie tai, kaip bus pagerinta prieiga prie teisės, teisinių priemonių, ar yra kokiu nors papildomų instrumentų, kaip vartotojų organizacijos galės geriau įgyvendinti teises, kaip jos galės uh, padėti piliečiams pateikti skundus arba pateikti juos pačios, kaip bus galima gauti konsoliduotą sprendimą tam tikroje byloje, kas su juo toliau vyks. Kitas klausimas susijęs su organizacijų veiklos stiprinimu. Galbūt jūs esate numatę kokiu nors mokymu atitinkamoms vartotojų organizacijoms ar kokiu kitų priemonių, kurios padėtų stiprinti šių organizacijų veiklą. Galbūt būtų galima padė... suteikti joms kažkokią teisinę pagalbą teismo procesuose ir panašiai. Ačiū. Ačiū už klausimus ir Džonas Dalį pradės atsakinėti į juos, po to tą padarys ir ponė Reding ir po to ambasadoriui dar suteiksiu galimybę pasisakyti. Džon Dalį. Norėčiau paliesti kelis klausimus iškeltus. Pirmiausia, kalbėti apie vyres iniciatyvas ir programas. kurių mums dar ir trūksta. Aišku, įvairiose Europos valstybėse yra specifinių problemų, kurias reikia spręsti per specifines priemonės. Pavyzdžiui, kalbant apie vartotojų programą. Šiuo metu finansinėje sistemoje reiks finansuoti tos vartotojų darbotvarkės veiksmus. Dėl to svarbu per pasinaudoti tomis sistemomis ir strategijomis, kad turėtumėme reikiamus išteklius, kad būtų tinkamas teisinis pagrindas, kad būtų tinkamos struktūros, leisinčios mums imtis reikiamų veiksmų ir pasiekti tikslų numatytų darbo tvarkėje. Dėl to žmonėms šiek tiek e, sudėtinga susigaudyti toje sistemoje. Man pačiam kartai sudėtinga tą padaryti, nes egzistuoja tikrai daug priemonių, instrumentų, strategijų. Bet reikia jų visų tam, kad realiai prasidėtų, prasidėtų konkretūs veiksmai. Aišku, tvarumas yra labai svarbus dalykas. Pone Rapti irgi iškėlė šį klausimą ir kiti kolegos. Ypatingai atsižvelgiant į dabartinę situaciją, socialinį spaudimą, taupimo politiką. Ir parama vartotojams tapo labai svarbi. Dėl to mums ir toliau reikia informuoti ir pasirūpinti, kad vartotojai turėtų visas reikiamas priemonės leisinčias jiems priimti tvarų sprendimą. Tvarų ne tik aplinkosauginę prasme, bet ir mažinant e, atliekas. Ir taip pat tvarų sprendimą biudžeto prasme. Nes turime išgyventi su ribotomis priemonėmis ir tai reiškia, kad reikia priimti pačius geriausius sprendimus rinkoje, perkant tam, kad patenkintumėme savo poreikius ir tai dėl to teisinga patikima informacija yra labai svarbi, ta informacija, kuri pasiekia vartotojus. Taip pat labai svarbu ir toliau šviesti vartotojus, kaip naudotis tą informaciją. Ir man atrodo, vienas svarbesnių žingsnių, kurį žengėme vartotojų politikos rytyje, tai yra informacijos teikimas, informacijos perdavimas vartotojams. Ir manau, kad to nepakanka, turime ir toliau šviesti uh, vartotojus, kaip jie galėtų interpretuoti ir panaudoti tą informaciją, kurią jiems suteikiame, geriausiai ją pasinaudoti, pasinaudoti savo asmeniniais tikslais. Tie tikslai ir poreikiai gali skirtis. Taigi apie tai mes irgi daug mastome komisijoje ir su jūsų pagalba, ypatingai su parlamento pagalba, tą darbą ir tęsime. Dėl vartotojų organizacijų Mes mėginame suteikti daugiau galių toms organizacijoms įvairiose valstybėse narėse. Aš lankiausi įvairiose valstybėse, kalbėjusi su ten veikiančiomis organizacijomis ir suprantu, kad galių pajėgumų paramos lygiai skiriasi. Dėl to tam tikrose valstybėse narėse tos paramos gal reikia daugiau tam, kad vartotojų balsas būtų geriau išgirst, išgirstas jų valstybėse. Uh, Na, o kalbant apie, pažiūrėjau, žalos atlyginimą, čia yra vienas klausimų, kurį svarstysime, įtraukiant ir vartotojų organizacijas į tą procesą. Nes mes manome, kad tai bus teisingas būdas įgalinti labiau vartotojų organizacijas ir aš lankiausi tam tikrose valstybėse, kur jos jau tą daro. Uh, Ir manau, kad toliau eisime tuo keliu. Privačios nevyriausybinės vartotojų organizacijos įvairiose valstybėse yra labai svarbios, nes jos ne tik tinkamai stebi situaciją, bet taip pat valstybėms narėms ir mums komisijoje politikos formuotojams suteikia reikiamą informaciją, jos pagrindų mes galime priimti atitinkamus sprendimus. Ačiū. Tikriausiai gal manęs taip gerai ne, nepažįstate šiame komitete, dažniau lankausi kitose komitetuose, bet aš esu viena iš komisarių, kuri mėgsta konkrečius dalykus, konkrečius teisės aktus. Aš klausiu, kur esmė, kur esmė, kokia problema ir koks yra sprendimas. Man reikia konkrečių dalykų. Taigi čia yra du klausimai susijęs su teisingumu. Tiesa, kad jeigu bet kur Europos Sąjungoje veikia teisingumo sistema, kuri nėra efektyvi, ir šalia to dar nėra gerai funkcionuojanti ekonomika, O taip yra dėl to, kad investuotojai nepasitikė ir vartotojai nepasitikė nei teisingumo sistema, nei ekonomika. Dėl to mes visose valstybėse narėse sprendžiame teisingumo sistemų problemas, kur tų sunkumų yra daugiausia. Ir kaip sakė teisingai pona Švabas, yra tokių šalių, kur teisingumo sistemos yra dabar atidžiai prižiūrimos, konkrečiai tai yra Bulgarija, Rumunija. Bet tikriausiai gal net ir nežinote, kad tose šalyse, su kuriomis vykdome bendras programas, kurios susiduria su didžiuliais ekonominiais sunkumais, aš netgi pasikviečiau ekspertus, teisingumo ekspertus, ekspertus, kad būtų atkurta teisingumo sistema. Tas vyksta Graikijoje, Airijoje ir Portugalijoje. Uh, Taigi dabar siunčiame žmonės net ir į Italiją. Labai svarbu, kad pilietinis teisingumas būtų efektyvus. Jeigu to nebus, trūks teisinio iškumo ir visuomenė tinkamai nefunkcionuos. Taigi apie tai gal labai plačiai nėra kalbama, bet tas darbas tikrai vyksta. Dėl informavimo, dėl informacijos, gal dar ne, nesite susipažinę, tačiau pirmąjį kartą labai svarbus Europinis teisės aktas numato galimybę vartotojų organizacijoms kreiptis į teismą vartotojo vardu. Tai yra konkrečiai nauja duomenų apsaugos direktyva. Jos nuostatose tai yra numatyta. Apie tai daug nekalbama, bet konkrečiai jau yra numatyta tokia teisė galimybė vartotojų organizacijoms padėti vartotojui uh, kad būtų gerbiamos jo teisės. Kita problema - Europos pardavimų įstatymas. Tikrai retai išgirstu tiek neteisingų interpretacijų, kiek išgirdau dėl šio teisės akto. Ir jeigu ponė Kekeleki būtų teisi, tuomet tas teisės aktas būtų labai prastas. Tačiau laimiai ji nėra teisi. Pirmiausia dėl to, kad šiame reglamente nėra paliečiamos nacionalinės taisyklės. Tai konkrečiai yra daroma tik tai veiksmuose per sienas. Ir čia kyla problemų, nes tik 6 procentai mūsų vartotojų išdrįsta kažką daryti kitapus sienos, nes jie bijo. Nežino, kokios teisės jam atiteks kitoje šalyje. Taigi mes nenumatome prievolės naudotis naują sistemą, bet numatome galimybę rinktis ir pasinaudoti naująją sistemą, jeigu jie taip nori. Tik tai tais atvejais, kuomet yra perkama kitoje valstybėje už sienos. Taip pat vartotojų teisų direktyva buvo palaipsniui atspindėta naujajame reglamente, bet vartotojų teisų direktyva yra pritaikoma tik tai trimis atvejais iš 18. Tai reiškia, kad naujasis reglamentas yra kur kas platesnis ir ten numatyta kur kas daugiau teisių nei vartotojų teisių direktyvoje. Pavyzdžiui, brokuotų prekių atveju išmokamų kompensacijų, taip pat galimybės vartotojų nutraukti sutartį. Taigi aš, ponė pirmininkė, pirmiausia, raginčiau kolegas skaityti tai, kas yra konkrečiai parašyta ir ne, ne vien tik tai tai, kas, kas yra skelbiama ne visiškai tiksliai. Uh, for... Ponios ir ponai, daugiau laiko klausimams neturime. Buvo dar Trys dalyviai norintys pateikti klausimų. Kalbėtoje neįsijungia mikrofono. Uh, sorry, have... Atsiprašau. Tai jau yra asmeninis klausimas. Pone Reding, aš išnagrinėjau šį pasiūlymą. Ir jame yra nuostata, kur pasakyta, kad valstybės narės gali rinktis ar įgyvendinti šį mechanizmą savo nacionalinėje teisėje. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kai vartotojas sutinka su šiuo neprivalomu, e, teis, šia neprivaloma priemonė, jis negali naudotis kitomis teisėmis. Taigi pasiūlyme nėra konkrečių nuostatų, kurios pasakytų, ar vartotojas sutikęs su šio neprivalomu mechanizmu gali vis dar naudotis Roma 1 reglamento nuostatomis. Taigi yra daug kontroversijos, daug teisinių aspektų ir mums reikia paaiškinimų. Ačiū. First, everybody... Kągi, kad visus nuraminčiau, noriu pasakyti, kad jūri komitetas, teisės reikalų komitetas ketina surenkti keturis klausimus dėl e, skirtingų bendros pardavimų teisės e, sistemos klausimų. Tai bus padaryta šį pavasarį iki vasaros. Taigi vienas klausimas. Jis susijęs ir su tarpininkavimo direktyva. Tai yra galimybė tai įgyvendinti Daugumai valstybių narių tai reikš papildomas teisės palyginti su tomis, kurios galioja dabar. Antras dalykas. Ro, šiuo teisės aktu Roma 1 reglamento mes niekaip nekeisime. Taigi jūs klystate. Ačiū, ačiū už labai gyvą diskusiją, dėkoju už tai, kad ir mm, suinteresuotosios šalis įsitraukė Taigi prieš komisijos nariams išeinant aš e, suprantu, kad klausimus pateikia trys e, dalyviai, norėsiu juos pateikti vėliau. Dabar norėčiau padėkoti abiems komisijos nariams už tai, kad atvyko į mūsų posėdį, už tai, kad atsakė į klausimus, už tai, kad taip tokiais aiškiais pasisakymais pradėjo šią konferenciją. Taigi Ačiū už rytinę dalį. Dabar lauksiu jūsų kitų pasisakymų dėl mūsų nagrinėjimų klausimų. Manau, kad kalbame apie labai svarbę sistemą, kurią visi kartu galėtume tobulinti, galėtume gerinti vartotojų apsaugą ir įgyvendinimo užtikrinimo teisės aktus ES per artimiausius penkerius metus. Taigi norėčiau padėkoti ir padėkoti Jums tradiciniu būdu. Moment, the... Dabar prašau minutėlę palaukti, pasikeis e, mūsų e, pranešėjai ir pradėsime kitą dalį. Uh, so, ladies and gentlemen, can we now... Um, can I... Ponas ir ponai, norėčiau pakviesti susėsti visus į vietas. Perėsime prie kitos diskusijos. Pone Šva, pone Rūlė, prašau susėsti. norėtumėme jau tęsti darbą. Ačiū Jums. Taigi dabar pristatysiu temas. Ir dabar labai norėčiau pasveikinti kalbėtojus, kurie čia susėdo man iš dešinės. Jų asmeniškai dabar nepristatinėsiu, nes ne visoms, ne visose diskusijose aš dalyvausiu. Turiu puikius moderatorius, komisijos generalinį direktorių, generalinę direktorę ir taip pat iš bendro mokslo tyrimų centro. Taigi iš tiesų turiu labai daug puikių diskusijos vadovų. Taigi dabar žodis teisi Paulai Testori. Kogi ji yra sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato generalinė direktorė, ji dabar ir pristatys kalbėtojus ir ves diskusijas. Ir dar norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog energingai sureagavo auditorija ir norėčiau paprašyti žmonių prisistatyti ir pasakyti iš tiesų, kad tikrai norės pasisakyti. Nes dabar turiu sąrašą. Arminija Krosinska iš Which. Pasižymėjau jūsų pavardę. Pamojokite man. Taip, jūs esate kitoji, kita kalbėtojų sąraše. Pietro Giordano iš Vart vartotojų organizacijos Italijoje, kuris yra, prašau, ar jis dar salėje? Taip, matau, ačiū. Kornelija Tauš iš Vokietijos vartotojų organizacijos. Puiku, jūs jau esate mano kalbėtojų sąraše arba diskusijos vadovo sąraše, tiksliau. Jeigu dar norite mums atsiųsti savo vizitinę kortelę ar, ar atsiųsti salės vardarių pagalbą savo klausimą ar prisistatymo lapelį, tai būtų iš tiesų labai puiku. Tikrai matome, kad mūsų auditorijos klausimai iš tiesų buvo labai kompetitingi ir geri, taigi ir atsakymai turės būti tokie pat geri. Taigi, perdodamas žodį Paulai, dar norėčiau dar kartą pristatyti Trientifil, poną Trientifilidės, nes, kaip žinote, šis komitetas atlieka didžiulį darbą vartotojų apsaugos srityje, už tą darbą jis yra atsakingas ir dabar jam ir suteikiu penkias minutės, nedaugiau, pristatyti jo atliekamą darbą. Taigi, Kirjakos, prašau. Eh, Dėkoju, pirmininkė. Europos komisija birželį, gegu, birželį gegužį ketina pateikti naują dokumentą susijusiais su vartotojų teisėmis ir vartotojų teisų politika. Ir mūsų komitetas pateikė pranešimą, iniciatyvinį pranešimą susijusi su Europos vartotojų politikos naujaja strategija. Prieš parengiant šį pranešimą mes diskutavome su visomis suinteresuotomis šalimis, su vartotojų organizacijomis, su pačiais vartotojais, siekdami sužinoti pagrindinės problemas tam, kad galėtume pateikti gerą pranešimą, kad, taip sakant, gražintume vartotoją į vidaus rinkos centrą. Padaryti, reikia padaryti jį svarbiausių vidaus rinkos elementų ir atsižvelgti, žinoma, į tvarumo ir kitus aspektus. Mes norime ir plėsti, ir gilinti vidaus rinką, tačiau neturime pamiršti, kad tai negali vykti vartotojų, darbuotojų ir aplinkos sąskaita. Kitaip sakant, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai privalo saugoti piliečių sveikatą, jų gerovę ir siekti vartotojams palankių ir tvarių vartojimo modelių, nekenkiant rinkos veiksmingumui, anei produktų saugai. Be to, Mes rengiame vartotojų politikos strategiją ir turime atsižvelgti į kitus ES tiklus, pavyzdžiui, į anglės dvideginio išmetalų sumažinimą. Ir čia neturime pamiršti piliečio. O kai kalbam apie Europos 2020 strategijos įgyvendinimą, tai ten visuomet yra minimas protingas vartotojas, skurdo mažinimas ir kiti svarbus aspektai. Visa tai yra susiję su mūsų šiandien išsakomomis mintimis. Reikia atsisakyti tos, to požiūrio, kad vartotojas e, yra tik klientas. Yra labai įvairių vartotojų grupių, jų žinios, jų poreikiai ir galimybės yra labai skirtingos. E, Kadangi mūsų rinkoje yra beveik 500 milijonų vartotojų, tai yra ir labai skirtingų sąlygų ir didelių pusiausviros e, neligumų. Ir juos išlyginti mums yra vienas iš mūsų tikslų. Mes žinome, turime visų pirma stengti stiprinti vartotojų teises, gerinti jų prieigą prie informacijos ir panašiai. Vartotojų apsauga, jų teisų stiprinimas neturi kirstis su rinkos efektyvumu, jos veiksmingumu. Mes atskirai kalbame apie vartotojų, savo pranešime atskirai kalbame apie vartotojų teisų apsaugą. Ypač svarbi yra jų teisų apsauga interneto priekybos rytyje. Uh, čia turime nepamiršti, kad reikia stiprinti vartotojų pasitikėjimą interneto prekybą, ypač tarptautinio masto ar tarp valstybinė prekyba. Yra sudaryta ir tam tikros duomenų lentelės ir jos sako, kad e, daugybė vartotojų, daugiau negu pusė jų labai nepasitikė per sieną vykdomom, vykdomomis prekybos, vykdomais prekybų, prekybos veiksmais jie nežino savo teisių, todėl turime stengtis garantuoti, kad visi interneto puslapiai būtų informatyvūs, kad būtų aiškus, aiškios teisės, pareigos, kainų skaičiavimo sistema ir panašiai. Žinoma, negalime pamiršti ir asmens duomenų bei privačios sferos apsaugos. Vartotojas turi žinoti savo teisės, turi žinoti produkto saugos reikalavimus ir turi turėti gerą prieigą prie visos šios informacijos. Taip pat reikia labai labiau atsižvelgti į silpnesnių vartotojų grupių poreikius, tai yra vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, Vadinasi, mūsų politika turi būti orientuota kur kas labiau į šias silpniausias visuomenės grupės, ypač kai kalbam apie pavojingus ar net kenksmingus produktus. Apsaugoti reikia, žinoma, net vyresnius žmonės, neįgaliuosius, bet taip pat ir gerinti jiems prieigą prie tokios prekybos, prie paslaugų ir panašiai. Mūsų tikslas yra garantuoti aukščiausios kokybės priekybą ir paslaugas kiek įmanoma platesniam vartotojų ratai, ratui ir užtikrinti jų teisų apsaugą. Yra daug žmonių, kurie nepatenkinti dabartinę sistemą, kurie buvo blogai pakonsultuoti ir galime konstatuoti, kad daugybė vartotojų nežino savo teisų arba nepakankamai apie jas informuoti ypač bankų paslaugų srityje, tas buvo matyti pastaraisiais metais labai aiškiai. Taigi dabar mums reikia vėl atstatyti prarastą pasitikėjimą. O nu, tą galime padaryti tik tai garantuodami teisės aktų teisingą įgyvendinimą, vartotojų apsaugą, e, garantuodami veiksmų derinimą ir reikiamą priežiūrą. Ačiū. Ačiū. Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę aptarti jūsų svarbu atliekamą darbą šiuose diskusijose. Na, dabar perduodu žodį Paulai. Ačiū, Malkolmai. Šiuose diskusijose kalbėsime vartotojų saugumą, saugą. Tai yra pagrindinis bet kokios vartotojų politikos reikalavimas. Tai yra ir produktų sauga, ir maisto produktų sauga, ir paslaugų saugumas. Šiais metais mes pristatysime produktų saugumo direktyvos apmatus, kur kalbėsime ir apie rinkos priežiūrą. Rinkos priežiūra yra esminis dalykas. Kodėl? Todėl, kad nepakanka vien tik tai turėti taisyklės, reikia pasirūpinti, kad tų taisyklių būtų laikomasi ir dėl to reikalinga kontrolė. Diskusijose šiandieną mes bandysime išsiaiškinti, ar yra svarbių dalykų, kuriuos turėsime uh, išspręsti, stiprinant rinkos priežiūrą. Taip pat ir maisto saugos rytyje turiu pasakyti, kad Europa yra geriausia vieta pasaulyje dėl kontrolės ir reikalavimų. Tačiau kartais atsiranda, atsitinka nelaimingų atsitikimų ir mes turime peržiūrėti teisės aktus tam, kad būtų pritaikomi aukščiausi standartai ir pasitelkiamos pažangiausios žinios. Kristel Šaldemoze pasisakys pirmoji. Ji rengė pranešimą dėl bendros produktų saugumo direktyvos peržiūros ir rinkos priežiūros. Ta pranešimą mes labai atidžiai įvertinsime savo darbę, atsižvelgdami į parlamento poziciją. Taigi, Kristel, prašau žodis Jums. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Šie klausimai mums yra labai svarbus, bandant išsiaiškinti, kuriuose srityse daugiausia turėtumėme skirti dėmesio, siekiant vartotojų apsaugos vidaus rinkoje. Na, o man aš pastaraisiais metais daugiausia dėmesio skiriau maisto saugai ir rinkos priežiūrai, rengiau naująjį teisėkuros paketą ir esu pranešėję IMKO komitete dėl bendros produktų saugos direktyvos peržiūros. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad mano manimu saugumas vartotojams nėra laisvanoriškumo dalykas. Tai turi būti privaloma tam, kad produktai vidaus rinkoje būtų saugus. Turime keletą priemonių, tam įgyvendinti ir vakar parlamente mes pasiūlėme komisijai greitai peržiūrėti produktų saugos direktyvą, nes šioje srityje tikrai teisės aktai galėtų būti geresni. Na, o man bendrai produktų saugos direktyva nėra vienintelė priemonė, kurią reiktų peržiūrėti. Aš norėčiau pabrėžti, jog mane labai neramina rinkos priežiūra vidaus rinkoje na, teisės aktai kaip ir nėra blogi, mes juos patobulinome, tačiau matome, kad valstybės narės nesilaiko teisės aktų ir neįgyvendina jų teisingai arba nepakankamai, nepakankamai greitai. Ir tai mane neramina, nes jeigu nebus tinkamos rinkos priežiūros, bus sukčiaujama, kal, kalti asmenys nebus patraukti atsakomybę ir nukentės vartotojai ir, ir to. Tai mūsų netenkina. Reikalinga geresnė priežiūra tam, kad vartotojai galėtų pasitikėti produktais vidaus rinkoje. Taigi manau, kad tikrai reikia tobulinti sistemą. Ir žinau, kad šis rytis yra valstybių narių kompetencijoje. Tačiau vis tiek manau, kad kalbėdami apie vartotojų darbo tvarkę, turime kažką padaryti, kad situacija valstybėse narėse pagerėtų. Galime tą padaryti teisės, teisinėmis priemonėmis, teisėkuros priemonėmis, geres, geresnių koordinavimų, geriau pasinaudojant ištekliais. Tačiau aš manau, kad ir reiktų didesnį spaudimą daryti valstybėms narėms, toms, kurios atsilieka. Ir manau, kad reiktų įvardinti jas, sugėdinti jas, nes žinau, kad ta priemonė yra gan, gan veiksminga vieningoje rinkoje. Na, o šiandien norėčiau štai ką pasakyti. Saugumas nėra laisvai pasirenkamas. Turime kažką padaryti, turime patobulinti teisės aktus ir tikrai galime patobulinti teisės aktų laikymasi per rinkos priežiūros priemonės. Tas yra labai reikalinga. Kreipiuosi į komisijos ir parlamento kolegas su prašymu kažką daryti šioje srityje. Žinau, kad jūs, komisarė, tam daug dėmesio skiriate. Taigi, suvienykime pajėgas ir kažką padarykime su tomis valstybėmis narėmis, kurios nepakankamai dirba. Nes galiausiai kalba eina apie pasitikėjimą ir vartotojų saugumą. Taigi, tikrai turime būti griežti. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Ačiū. Iš tikrųjų mes e, įgyvendiname jūsų mintį, kad reikia stiprinti e, įgyvendinimo kontrolės institucijų darbo koordinavimą. Svarbu, kad koordinavimas būtų stiprus, kad būtų užtikrinta geresnė priežiūra ES lygių. Dabar sutiksiu žodį Paul Vandenbrak. Jis yra atsakingas už sveikatos priežiūros klausimus Business Europe organizacijoje. Ačiū. Business Europe dėkoja už galimybę e, pasisakyti šiame, svarb... šiuose svarbiuose klausimuose. E, visų pirma, norėčiau patvirtinti tai, ką sakė ponia Šaldemozė. E, verslo nuomonė tokia pati. Reikia įtvirtinti privalomas nuostatas, kadangi mums tenka atsakomybė prieš piliečius. Tai taip pat prasminga ir verslo požiūriu, nes norint plėtoti verslą reikia vartotojų, kurie pasitikėtų produktais. Dauguma įmonių labai rūpinasi savo įvaizdžiu, savo prekės ženklais ir verslo požiūrių e, yra prasminga vengti rizikos dėl produktų atsakomybės. Taigi verslas pripažįsta, kad vartotojų saugos užtikrinimas yra privalomas dalykas. Tačiau reikia, kad nuostatos būtų tinkamos verslui ir čia reikia vadovautis proporcingumu, derinimu, vienodomis konkurencinėmis sąlygomis, teisinio iškumo ir e, kitais principais. Proporcingumas yra susijęs ne tik su administracinėmis procedūromis. Reikia galvoti ir apie saugos lygį. Sauga yra privalomas dalykas, tačiau tai nėra e, absoliuti savoka. Kai kurie žmonės teigia, kad negali būti jokių kompromisų, kai kalbame apie saugą, tačiau tai nėra teisinga, nes juk mm, mes visi kažką mm, aukojame. Jeigu taip nebūtų, tikrai šiandien čia nebūtų ne vieno žmogaus, juk mes nesumažiname leistino greičio iki nulio. Taigi reikia vadovauti sveika nuovoka. Taigi nors sauga turi būti privalomas dalykas, saugos lygis yra politinio pasirinkimo dalykas. Ir manau, kad politikai turi apsispręsti dėl optimalaus apsaugos lygio ir įtvirtinti tai teisės aktuose. Ir galiu pasakyti, kad e, valstyb... labai svarbu, kad būtų nustatyti standartai, tai turi daryti valstybių narių m, reguliavimo institucijos. Ir to lygio nustatymas, standarto nustatymas yra turi būti grindžiamas ekonominio efektyvumo principais. Pavyzdžiui, e, kartais sumažinamas vartotojų pasirinkimo galimybės, produkto sortimentas ir gali būti didinamos kainos, kai kuriais atvejais gali sumažėti verslo konkurencingumas. Žinoma, privalumas yra tas, kad rizika sumažėja, tačiau rizika gali būti didelė arba maža. Padaryta žala gali būti didelė ir maža, taip pat ir žalos tikimybė gali būti didelė ir maža. Taigi, ar manau, kad visi norės mokėti didelę kainą už esminės rizikos sumažinimą, bet turbūt niekas nenorės mokėti daug už mažos, nedidelės rizikos mažinimą, kai su ta rizika gali susitvarkyti patys vartotojai. Keletą žodžių apie kitas esminės sąlygas. Visų pirma, reikia vienodų taisyklių, kurios būtų vienodai taikomos mūsų rinkoje. Tam reikia, kad valstybės narės E, tikrai prižiūrėtų, ar gyvendinama tai, dėl ko sutarėme. Tai daroma ne visada, kadangi tai daroma ne visada reikia ir e, veiksmingų skundų pateikimo procedūrų. Aš taip pat esu dėkingas poniai Šaldemozė, kuri kalbėjo, kad um, sakė, kad reikia peržiūrėti bendrąją produktų saugos direktyvą. E, svarbu užtikrinti nuoseklumą ir aiškumą. Manome, kad reikalavim, produktai, kuriems taikomos e, tam tikros specializuotos direktyvos, neturi būti taikoma papildomi reikalavimai ir bendroji produktų saugos direktyva. Ir galiausiai jau keletą kartų buvo sakyta ir aš džiaugiuosi tai girdėdamas. Manau, mes visi galime sutarti, kad tvir, griežtas nuostatų įgyvendinimas yra esminis dalykas, norint sukurti vienodas konkurencinės sąlygas kad e, teisės aktai neduotų priešingo rezultato. Jeigu mes leisime nesažiningiams priekyviams e, teikti rinkai nesaugius produktus, tai jie įgys nepagristą konkurencinį pranašumą. Ačiū. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Jan de Koning, jis yra ProSafe forumo pirmininkas. Ačiū. Labas rytas, ponios ir ponai. Uh, Aš pabandysiu trumpai ir tiksliai pasisakyti. Net taip turėtų prasidėti mano skaidrės. Taigi, kaip matote, aš jums rodysiu ir skaidrės. Vartotojų sauga. Aš esu tas vienas iš pareigūnų, rinkos priežiūros pareigūnų, apie kuriuos, apie tai buvo šiandien daug kalbama. Uh, Čia pirmiausia trumpai prisistatysiu. Aš aktyviai dirbu Belgijoje kaip rinkos priežiūros pareigūnai nuo 96 metų. Man atrodo, to fakto jums ir pakaks trumpam prisistatymui. Čia atstovauju ProSafe, tai yra produktų saugos dėgymo forumas Europoje, tai yra pripažinta organizacija, kurioje veikia aktyvūs visi rinkos priežiūros pareigūnai ES ir Europos ekonominėje erdvėje. 99, 90 metais įsikūrėme, nuo 2006 metų esame Europos projektų platforma rinkos priežiūros ir vartotojų saugumo srityje. Mūsų tikslas yra skatinti bendradarbiavimą tarp rinkos priežiūros pareigūnų tam, kad būtų užtikrinamas geresnis produktų ir paslaugų saugumas. Kodėl reikalinga rinkos priežiūra? Rinkos priežiūra yra labai svarbi ne tik siekiant saugių produktų rinkoje, tai yra vienas iš trijų aspektų. Šalia to labai svarbu, kaip minėjo ir mano kolegė, sukurti vienodas darbo sąlygas pramonės įmonėms ir užtikrinti laisvą produktų judėjimą. Vartotojų saugumas yra susijęs ir su vartotojų teisėmis, tai yra vartotojų teisės sukurti vienodas sąlygas ir saugu, saugus produktai skatina vartotojų pasitikėjimą, tas yra labai reikalinga ES ir tai taip pat puoselėje skatina vieningą rinką. Kokie yra pagrindiniai rinkos priežiūros institucijų iššūkiai? Pirmiausia, sukurti nuoseklų, nuoseklės interpretacijas, kokios yra prievolės, kokios yra apibrieštys ir rizikos. Tai turi būti daroma nuosekliai ir vienodai tam, kad vienodai būtų visą tai interpretuojama visose valstybėse narėse. Taip pat reikia dalintis ištekliais valstybėse narėse, nes kai kurios valstybės narės turi daug žmogiškųjų išteklių, kitos daugiau priemonių, kitos finansinių išteklių. Taigi visuomet labai svarbu dalintis ir iš bendro katilo mm, visais tais privalumais. Ir taip pat turime sukurti tikrinimo testavimo pajėgumus, sukaupti patirtį ir naudotis geriausią praktiką visoje Europos Sąjungoje. Ir dalintis tą geriausią praktiką. Taigi džiaugiamės, kad gavome finansavimo iš Europos, Sąjung, iš Europos komisijos, finansuojame esame nuo šeštųjų metų. Didžiuojamės, kad europinį bendradarbiavimą pas, patobulinome. 19 veiklos programų įgyvendiname, gyvename per pastarosius penkerius metus. Daugiausia dalyvauja 20 valstybių narių. Turiu taip pat pasakyti, kad bent kiekviena valstybė narė bent viename, vienoje programoje yra bent kartą sudalyvavusi, taigi visi yra įtraukti. Uh, Ir per tuos bendrus veiksmus mes nustatėme, kad reikalingas esminis veiksmų koordinavimas ES. Manome, kad yra vienintelis racionalus būdas užtikrinti tinkamą rinkos priežiūrą ir vienas to rezultatų yra tai, kad matome, jog dabar galiausiai yra rinkos priežiūros bendra europinė programa. Aišku, taip pat mes dirbame ir su muitinėmis, ir su, netgi su Kinija. Uh, Parodysiu, ką esame jau atlikę. Nemažai. Esame ne, nedidelis fondas, o darbų jau nemažai atlikome. Čia yra su konkrečiais produktais susijusi veikla, paminėsiu keletą. Vaikui patrauklus produktai, žaislai, ryškus, ryškia pranga, vaikštinės, taip pat solariumai, taip pat raišteliai ir, žinoma, žaislai. Ko pasimokėme, ko išmokome iš rinkos priežiūros? Pirmiausia, rinkos priežiūra, priežiūros prašo tiek pramonės įmonės, tiek vartotojai. Taip pat supratome, kad žmogiškųjų ir išteklių ir įrangos dalymasi sukuria geresnę, geresnę rinkos, skatina geresnę rinkos priežiūrą. Taip pat reikalingas bendradarbiavimas, derinant interpretacijas ir įgyvendinimą. Reikalingas ne tik koordinavimas, bet ir reikalinga bendradarbiauti įgyvendinant, nustatant nuobaudas ir imantis tolesnių veiksmų. Taigi veiksminga rinkos priežiūra visų pirma turi būti koordinuojama, kokie yra poreikiai. Du dalykus paminėsiu. Mums reikia standartų, taip vadinamųjų, europinių rinkos priežiūros standartų, kokios yra nuovados, kokiu procedūrų turime laikytis, kaip dažnai turi būti tikrinama. Prancūzijoje teigiama, kad kiekviena gamybinė įmonė kartą per trejus metus turi būti patikrinama. Tai galėtų būti pagrindas paskaičiuoti reikiamus poreikius. Taip pat reikalinga europinė teisinė bazė suderintai, koordinuotai rinkos priežiūrai. Tam reikalingas ir finansinis pagrindas, ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Taigi, reikalinga finansiškai remiama koordinavimo institucija. Štai ko reikia labiausiai. Ačiū, kad išklausėte. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad Dauguma tokių bendrų veiksmų galiausiai davė puikių rezultatų, buvo imtasi bendrijos priemonių, pavyzdžiui, dėl žibintuvėlių, žibtuvėlių ir dėl bendrų standartų patvirtinimo. Yra nemenkas e, kalbėtojų sąrašas. Minutė kiekvienam kalbėtojui. Skiriama pirmasis ponė Sokrinski. Idėja? Yes. Go ahead. Dubai. Thank you, sorry. Um, Thank you. Ačiū. Pateiksiu klausimą diskusijų vadoviai, generaliniai direktoriai. Jūs savo įžangoje minėjote maistą. Kaip maisto produktai yra įtraukti į visą vartotojų e, strategiją ir taip pat e, kas numatoma dėl naujoviškų maisto produktų ir maistinių savybių aprašų. Ačiū, išklausysime iš karto keletų klausimų. Ponas Čordano. Jo dabar nėra, bet jis norėtų pasisakyti paskutinėje klausimų dalyje. Gerai, dabar ponė Tauš. Aš taip pat norėčiau pasisakyti kitoje dalyje. Pone Krisi Giovanni. Ačiū. Man labai patiko, kad kalbėjote apie įgyvendinimą ir koordinavimą. Ir kad šie aspektai laikomi svarbiausiais. Tai be kita ko reiškia ir tai, kad reikia derinti veiksmus su asmenimis, kurie dirba vietoje, konkrečiai su vartotojų teisų apsaugos organizacijomis. Mes jau 40 metų atliekame įvairius mėginimus, testus, e, taikome įvairius parametrus, pavyzdžiui, saugumo parametrą be kita ko. Ir pernai tikrinome labai daug produktų, šešis įvertinome kaip pavojingus. Tai buvo ir desodorantai, vandens buteliai, apsauginiai šalmai, nedideli elektronikos prietaisai naudojami būtyje ir panašiai. Mūsų organizacija tą daro jau 40 metų. Ir mums per tos 40 metų pavyko labai daug pavojingų produktų išimti iš rinkos. Klausimas, kodėl mums tai pavyko ir kaip? Turiu ir kitų pavyzdžių kai buvo įgyvendinta direktyva dėl nesažiningos prekybos praktikos, mano šalyje mums po to pavyko pateikti maždaug 100, 130 nuorodų į produktus, į kurių saugumą reikėjo atkreipti didesnį dėmesį ir daugiau negu pusė tų atvejų mums buvo sėkmingi, tai yra tie produktai buvo pašalinti. Taigi aš noriu pasakyti, kad rinkos priežiūra iš tikrųjų veikia, ją galima taikyti ir galima įgyvendinti. Uh, Bet noriu paminėti ir dar vieną dalyką, kuris buvo prieš tai paminėtas kolegos iš Europos parlamento ir pranešėjo. Galima daryti, padaryti daugiau, reikia daryti spaudimą, komisija turi daryti spaudimą, kad įgyvendintume daugiau negu mums to pavyko padaryti lygi šiol. Yra įmanoma taikyti ir sankcijas. Italijoje metų pabaigoje buvo iš vyriausybės pusės priimta keletas tokių sankcijų. Ir aš manau, kad tai nėra tik Italijos problema, ji galioja visai Europai. Ačiū, panas Šul. Ponas Čiul, norėčiau pasisakyti kitoje dalyje. Gerai, ponia Martin Rei. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Aš čia esu, ponia Harburui. Uh, vartotojų asociacijos dirba su tais klausimais, kurie čia buvo paminėti. Informacija vartotojams, rinkos informacija, teisinė pagalba. Mano mm, šalyje dirbama ir su kolektyviniu žalos atlyginimo klausimu. Taigi mes suteikiame galių vartotojams. Tačiau dėje daugelis asociacijų Europoje dabar labai sunkiai verčiasi. Ypač turiu galvoje asociacijas veikiančias tose šalise, kuriuose e, krizė ypač kili. Ir inst... vyriausybės bando atgaivinti ekonomiką teikdamos finansavimą bankams ir mažiau dėmesio skiriama vartotojų e, programams, vartotojams. Mūsų pozicijos e, silpnėja kasdien. Taigi kaip mes galėtume užkirsti kelią kai kurių vartotojų asociacijų žlugimui, kaip būtų galima vėl padidinti vartotojų programoms skiriamus biudžetus, kurie dabar drastiškai mažinami. Ačiū, nežinau, ar norėsite pasisakyti šioje dalyje, ar ne, ponė Keleleki. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα... Άτσου. Aš norėčiau paprašyti paaiškinti atstovo iš Business Europe. Ten, kur kalbama apie vartotojų saugumą kaip prievolę, jūs sakėte, kad įmonės nori saugių produktų ir nori atsakomybės piliečių e, atžvilgių. Man reikėtų, kad jūs paaiškintumėte tą tiksliau kad pasisakytume taip pat ir apie piliečių atsakomybę, ką Jūs manote. Na ir kitas klausimas komisijai. Rengiant naują direktyvos dėl produktų saugos versiją, mes prašėme įtraukti atskirą skyrių į šią direktyvą, kuris būtų skirtas mokyklai skirtiems maisto produktams. Ne tik maisto produktams, bet kokiems produktams. Tai ir žaidimai, ir kiti produktai. Ar bus į tai atsižvelgta, ar tokie produktai bus atskirai minimi teisės aktuose susijusiuose su žaislais? Toks būtų klausimas. Kitas klausimas - sankcijos, kurios taikomos pažeidus saugos reikalavimus. Reikėtų pakalbėti čia ir apie proporcingumą, ir apie tų sankcijų prasmingumą, ir apie galbūt atgrasantį tokių sankcijų poveikį. Kai kuri žala iš vis nebūna atlyginama. Sakykim, jeigu koks nors mm, dėl nesaugaus lygintuvo, sakykime, žūsta žmogus dėl to, kad e, patiria elektros smūgį, tai nėra taikoma jokių sankcijų tai kompanijai ir žala lieka netlyginta. Ačiū. Kampanija dėkoju. Ar yra parlamentarų norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tuomet aš atsakysiu į tuos klausimus, kurie buvo skirti komisijai. Pirmiausia, poniai Rosinski, kaip maisto tema įtraukiama į vartotojų darbo atvarkę? Kai mes rengėme tą darbo atvarkę, mano komisaras pasakė, kad aš noriu, jog visi produktai patektų ir paslaugos taip pat. Uh, tai, kas yra svarbu mūsų vartotojams. Dėl tos priežasties įtraukėme politiką dėl maisto produktų, nes norime, kad vartotojas suprastų, kad tikrai maisto saugos rytyje darome labai daug. Mūsų taisyklių įgyvendinimo lygis, standartai yra labai aukšti, kaip jau minėjau. Dėl uh, maistinių medžiagų aprašų buvo užduotas klausimas. Taip, mes tą dabar darbą dirbame ir teiksime pasiūlymą gan greitai. Kitas dalykas. Krisi Giovanni minėjo tuos atvejus, kai alto konsumo buvo apkaltinta dėl to, kad teikė į rinką pavojingus produktus jūsų vertinimu. Labai svarbu, kad su nacionalinėmis institucijomis apie tai būtų kalbamasi, nes nacionalinės institucijos turi uh, panaudoti tą greito perspėjimo sistemą. Taigi siūlyčiau nacionaliniai institucijai apie tai inform, nacionalinės instituciją informuoti, kad išsiaiškintų, kokia yra situacija. Dėl paramos vartotojų organizacijoms. Aš pritariu Jums, kad yra problema. Esant sudėtinga ekonominiai situacijai, sudėtinga išlaikyti stipres vartotojų organizacijas. Mes Europos lygmenių ir toliau remiame vartotojų asociacijas ir tą ir darysime naujoje finansinėje programoje, netgi yra numatytas didesnis finansavimas tokioms asociacijoms. Ir galime kreiptis ir į valstybės narės, kad ir nacionalinių lygmenį jos būtų remiamos, nes, žinoma, mūsų finansinėje programoje mes finansuojame tik europinės organizacijas, nacionalinių ne. Pone Kelelekė uždavė klausimą, ar mokykliniai reikmenys patenka į tą darbo tvarkę. Na, pagrindinis požiūris yra štai kas. Produktų saugos direktyva yra horizontalioji direktyva ir yra konkrečios direktyvos atskiroms produktų kategorijoms, pavyzdžiui, žaislams ir mes pasižiūrėsime, ar nereiktų vienos tokios direktyvos ir dėl mokyklos reikmenų. Dar buvo klausimų Business Europe ir kitam kalbėtojui, nežinau, Business Europe pasakys pirmiausia. Ačiū. Buvo užduotas klausimas dėl to, kokia yra konkreti piliečių atsakomybė. Na, aš papasakau, kodėl Business Europe manimų produktai turi būti saugus. Na, o kalbant apie piliečių atsakomybę, laimė gyvename tokioje visuomenėje, kai dauguma piliečių tikrai yra atsakingi, ne kokie tai banditai. Taigi, ir verslo įmonė supranta, kad jeigu produktai nėra saugus, jie kenksmingi yra vartotojams. Aišku, ne visuomet ir ne visada galime tai užtikrinti. Daug kas priklauso ir nuo kultūros, dėl to rinkos priežiūra yra labai svarbi ir, aišku, koordinuojama rinkos priežiūra yra labai svarbi visoje Europos rinkoje. Ir taip pat su kit kitomis regioninėmis rinkos priežiūros institucijomis. Nes ir tiekimo grandinėje ir transportavimo grandinėje, tiekimo grandinėje, transportavimo grandinėje yra pasaulinio masto šiuo metu. Aš dirbu įmonėje, kuri privalomai mane verčia laikytis tam tikrų etikos reikalavimų. Ir tokiu būdu, aš manau, tas ta piliečio atsakomybė ir tampa kur kas prasmingesnė. Ačiū. Okay, just a, a small word on the uh, question raised trumpa pastaba apie, reaguojant į klausimą apie vartotojų asociacijas ir rinkos stebėsiną. Turiu pasakyti, kad mes įsiklausome ne tik į verslo nuomonę, bet ir į vartotojų organizacijų nuomonę. Ir jeigu mes gauname informacijos apie e, ir kartais gauname informacijos apie galimai nesaugius produktus. Žinoma, yra greito perspėjimo sistema, bet paprastai viskas atsiriboja viena valstybė narė ir retai priemonių įmamasi kitose valstybėse narėse. Dar vienas dalykas. Buvo pasakyta, kad e, taikomos sankcijos turi būti veiksmingos, atgrasančios ir proporcingos. Taigi ne visais atvejais yra atšaukiami produktai. Gali būti išimami produktai iš rinkos, atšaukiami, gali būti visuomeniai teikiama informacija. Uh, ir tokie veiksmai ne visada yra labai gerai matomi. Ir vien dėl to, kad jūs nepastebite, kaip vyksta rinkos priežiūra, tai nereiškia, kad tos priežiūros nėra. Pone Šaldemozė, Ačiū. Aš dabar kaip niekada esu įsitikinusi, kad reikia tobulinti sistemą, tai galima daryti koordinuojant, priimant teisės aktus per dialogą. Tiesiog manau, dabar reikėtų dirbti sparčiau. Ačiū. Ačiū visiems, kurie dalyvavo. Baigdama pasakysiu, kad norint užtikrinti vartotojų saugą, reikia taisyklių ir reikia tas taisyklės įgyveninti. Dabar žodis Malkomui. Pola, ačiū už šią klausimų dalį. Dabar periname prie kitos dalies, tai yra vartotojų teisės aktai ir gerovė. Paprašysiu kitą diskusijų vadovę užlipti ant pakilos. Prašau apeiti pakilą iš kitos pusės. Taigi labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti dar vieną komisijos direktorato generalinė direktorė, tai yra Fransuas Lebai. Ji yra e, Teisingumo pagrindinių teisų ir pilietiškumo generalinio direktorato generalinė direktorė. Ji kalbės apie tam tikrus administracinius dalykus. Jeigu norėsite pasisakyti šioje klausimų dalyje ar kitose dalyse, prašau mums perduoti savo vizitinės korteles arba pateikti, užrašyti savo pavardę ant popieriaus. Prašau taip pat nurodyti, kurioje dalyje norėsite pasisakyti. Ir taip pat turime ir parlamento narių sąrašą, kurie pasisakys. Pasisengsime išklausyti, kaip galima daugiau dalyvių. Taigi dabar žodis Fransuaz. Ačiū Malkolmai, džiaugiuosi čia dalyvaudama, džiaugiuosi, kad vyksta diskusijos E, susijusios su konkrečiu vartotojų darbo tvarkės aspektu, tai yra teisės aktai. Žinoma, kalbame ne tik apie teisės aktus, bet ir apie teisės aktų įgyvendinimą. Teisės aktų reikia, kadangi vartotojų įpročiai pasikeitė, jie keičiasi. Prie to prisideda ir skaitmeninis pasaulis, būtent jis pakeitė vartotojų papro, įpročius. Taigi kyla klausimas, ar nereikia keisti vartotojams skirtų teisės aktų. Ir tai yra vienas iš vartotojų darbo tvarkės iššūkių. Žinoma, labai gerai, kai priimami griežti teisės aktai, tačiau turime ir savo pateikti klausimų apie tų teisės aktų įgyvendinimą. Ir Šyrit komisijos narė Reding jau kalbėjo su jumis apie tai. Aš manau, kad verta grįžti prie šių klausimų. Šiandien susirinkę puikus kalbėtojai. Jie atstovauja įvairioms sritims. Visų pirma, Tomas Nortvet iš Norvegijos vartotojų tarybos. Jis sėdi čia, jis mums papasakos, kaip jo šalyje yra vertinami vartotojų teisės aktai, ypač skaitminėme pasaulyje. Taip pat turime Jasoną Freemaną, jis yra OFT direktorius teisės reikalams, sąžiningos priekybos organizacijos direktorius, taip pat Marija Rigojan Perez, ji yra Europos parlamento narė. Ir ji rengia pranešimą apie pažeidžiamus vartotojus. Tai yra dar vienas aspektas, kurį norime aptarti rengdami vartotojų darbo tvarkė. Toliau Rodrygo Guvėja. Jis kalbės apie tvarų vartojimą. Jis yra Europos vartotojų kooperatyv... vartotojų teisų, ne, kalbėtoja atsiprašo, kad šiek tiek susipainio, jis yra Europos vartotojų kooperatyvų asociacijos e, pirmininkas. Toliau Andrijas Švab. Jis pasisakys pirmasis šioje klausimų dalyje, jis kalbės apie uh, E, bendrąją pardavimų teisę, tai yra nauja komisijos iniciatyva. Ir jis e, pakalbės apie su vartotojai susijusius šios sutarčių teisės aspektus. Pona Švab. Euh, Mėla Fransuas, mėly kolegos, mėlos kolegės, labai ačiū už tai, kad šiandien kalbate ir apie teisinius vartotojų teisų apsaugos aspektus. Jau Pirmajame, pirmoje diskusijoje pusėje apie tai buvo ne vienas iki pakalbė, pasisakyta ir aš norėčiau dar kartą pasakyti, kas yra svarbu mūsų frakcijai. Tai yra trys dalykai, į kurią pusę turėtų vystytis Europos vartotojų teisų apsauga. Pirmas dalykas yra aiškios, skaidrios europinės taisyklės. Kitas dalykas įgyvendinimas valstybėse narėse turi būti labai griežtai kontroliuojamas. Ir trečias dalykas - teisės kurios jau yra įgyvendintos valstybėse narėse, turi būti ir konkrečiai taikomos ir tas taikymas taip pat turi būti prižiūrimas. Na, norėčiau pirmiausia pakalbėti apie vartotojų direktyvą. Pone Reidink jau minėjo, kad iš 18 sričių, kurias reikia harmonizuoti, ten galėjo būti sureglamentuota maždaug 5 ar 7 sričių dalykai. Taigi jau šiose srityse yra visiškai aiškios taisyklės, tačiau problemų kyla įgyvendinant tą direktyvą valstybėse narėse ir tą įgyvendinimą reikia kontroliuoti. Čia ypatingas vaidmuo tenka Europos komisijai, Europos parlamentui kuris šiuo metu užsiema kitais teisės aktų e, rengimo klausimais, ne, Europos parlamentas neturi tam nei pajėgumų, nei kompetencijos konkre, konkrečiai e, peržiūrėti ir kontroliuoti tų teisės įgyven, tų, šio, šių teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse. Kitas dalykas, komisija pateikė pasiūlymą dėl ben, dėl tarptautinių pardavimų teisės ir kontraktų, kadangi derantis dėl, e, dėl vartotojų teisų direktyvos daug, daug ko nebuvo pasiekta, kalbant apie tokias tarptautinius kontraktus. O čia yra dar labai labai daug trūkumų. Taigi dabar e, diskutuojama kaip dabar veiks tas 28-asis vadinamasis e, kontraktų režimas. Jau dabar yra aišku, kad yra ne, ne tokių, dar visiškai neaiškių klausimų. Ir kaip dėrės tas naujasis pasiūlymas su vartotojų teisų direktyva. Nenoriu dabar detalizuoti, tačiau parlamentui labai svarbu, kad naujasis teisės aktas atsižvelgtų į jau priimtus teisės aktus arba bent jau jiems neprieštarautų. Manau, kad e, valstybės narės turi pasisakyti, ka, ko jos vis dėlto nori. Nori visiško harmonizavimo šioje srityje ar nenori, bet bet kuriuo atveju jos negali neikti arba neigiamai pasisakyti apie visus Europos komisijos pasiūlymus. E, Man atrodo, kad komisija vis dėlto yra pakankamai lanksti valstybių narių atžvilgių, leidžia joms išsakyti savo nuomonės ir numatytoje darbo tvarkyje vėl e, kalbama apie tai, kad reikia tokios bendros kontraktų teisės Europos valstybėms, ypač skaitmeninėme pasaulyje. Tačiau valstybės narės gali, žinoma, nusistatyti savo prioritetus. Vis dėlto tą reikėtų padaryti ir negalima neigiamai žiūrėti į visus pasiūlymus. Ačiū. Ačiū, Ačiū dabar žodis poniai Rygojan Perės trim minutėm. Ačiū, dėkoju. Labas rytas, Fransuo. Norėčiau pradėti nuo to, kad e, pakomentuosiu tavo žodžius. Taip, vartotojai keičiasi, keičiasi ir visa vartojimo aplinka, ji tampa skaitmeninė. Ir ponas Švabas teisus, mes turime eiti toliau. 2007 metais jau sukūrėme pirmąją vartotojų teisų apsaugos programą, ten numatėme penkias pagrindinės vartotojų teisų sritis. Bet nuo to laiko ES nuėjo ne vieną žingsnį į priekį ir reikia dabar vėl iš naujo gerinti vartotojų teisų apsaugą. Vidaus rinka vystėsi greičiau negu kad atitinkamos vartotojų teisų apsaugos sritys. Reikia tas teisės dabar plėsti, reikia jas gilinti, reikia geresnės apsaugos, reikia stiprinti vartotojų gerovės apsaugą ir panašiai. Na, tai turėtų būti tai turėtų palengvinti ir Europą 2020 strategijos tikslų pasiekimą. Bet Europa nėra homogeniškų valstybių e, susibūrimas. Yra skirtingų vartotojų grupių, yra skirtingų interesų, yra ir taip vadinamų pažeidžiamųjų grupė, kurioms reikalinga ypatinga apsauga ir būtent joms reikia sukurti ypatingą strategiją. Ta turi padaryti ES institucijos. ES institucijos lygi šiol e, į pažeidžiamiausias grupės žiūrėjo taip, tarsi jų būklė būtų sukurta na, tam tikrų išorinių ar vidinių faktorių pagalba. Bet e, tai yra esminė problema, jinai nėra atsiradusi dėl tam tikrų faktorių egzistavimo. Kai 2005 metais svarstėme e, nesažiningos prekybos problemas vidaus rinkoje. Tai pirmą kartą iškėlėme tą pažeidžiamumo koncepciją, tada ji buvo iškelta, ji buvo paminėta pirmas iki, kalbant apie nesažiningą verslo praktiką. Buvo kalbama apie tos vartotojus, kurie neturi galimybės pareikšti savo e, nuomonės ir savo teisų. Bet buvo minimai ir kiti faktoriai - ir sveikata, ir saugumas, ir moralinės normos, ir panašiai. Kolega Švab taip pat dirba vartotojų teisų apsaugos rytyje IMKO komitete ir ypač e, kalba apie teisinės priemonės, bet į tuos ypatingai pažeidžiamus asmenys dažnai vis dėlto yra nepakankamai atsižvelgiama. Ir kartais e, pasitenkinama tik tai visiškai kukliais paminėjimais rezoliucinėje dalyje. Tuo tarpu tokie konkretūs dalykai, kaip galėjimas atsisakyti sutarties, jeigu pardavėjas ne iki galo įvykdo savo reikalavimus, e, savo prievolės ir panašiai, visi tie dalykai nėra konkrečiai numatyti. Taigi aš manau, kad 14-20 metų vartotojų programoje reikia atsižvelgti į tai, reikia geriau konsoliduoti vartotojų teises, reikia garantuoti tarp valstybinių sandorių metu šių teisų apsaugą ir panašiai. Ypač kai kalbam apie vyresnio amžiaus žmonės ir kitas pažeidžiamas visuomenės grupės. Tokiu būdu mes galėtumėm didinti ir socialinę integraciją, ir suteikti tiems žmonėms galimybę tapti savarankiškais rinkos veikėjais. Tiesiog įgalinimo priemonių nepakanka, reikia šiek tiek daugiau pastangų. Vien tik informacija netlieka apsauginės funkcijos, ji negarantuoja pakankamos vartotojų apsaugos. Ir galbūt apie tai reikėtų pakalbėti mūsų tolesnių diskusijų metu. Dėkoju dabar ponės Norvert. Ačiū. Pamėginsiu dabar padaryti stebuklą. Dešimties minučių kalbą sutalpinti į tris minutės. Pradėsiu nuo to, kad vartotojas dabar jau nebėra tas vartotojas, kuriam tik reikia paslaugo, pa, apsaugos. Tai yra rinkos dalyvis ir turime į tai atsižvelgti, galvodami apie vartotojus. Nereikia apie juos galvoti tik apie tuos asmenys, kurie, kuriems tik reikia apsaugos. Jie yra svarbus veikėjai siekiant ekonomikos atsigavimą. Taip pat vartotojas e, skaitmeninėje erdvėje yra ir pilietis, ir naudotojas. Kaip rodo duomenų apsaugos taisyklės, vartotojo vaidmo keičiasi, pavyzdžiui, kalbant apie socialinius tinklus papasakosiu, kas Norvegijoje daroma sprendžiant šios klausimus. Mes e, nemanome, kad e, vartotojai tikrai supranta, kaip veikia duomenų apsauga. Pavyzdžiui, e, Facebook'e yra sukurta grupė prieš duomenų išsaugojimo, kuri pasisako prieš duomenų išsaugojimo direktyvą. Taigi ne visiškai suprantama problemos esmė. Mm, kai įsigyjamas e, pro, fizinis produktas, mm, jis įjungiamas į elektros tinklą, į internetą ir vartotojai to negali išvengti. Neseniai buvo e, skundas, pateiktas skundas dėl Sony, kadangi Sony e, privertė vartotojus įsidėkti atnaujintą programą, kuri pakeitė e, PlayStation žaidimo konsolių funkcijas. Žinoma, milijonai vartotojų yra prisijungę prie interneto ir vienas mm, gamintojas gali paprasčiausių mygtuko paspaudimu pakeisti viską. Pavyzdžiui, galima iš asmeninių įrašymo įrenginių pašalinti turinį. Suprantu, kad kalbu labai greitai, sako kalbėtojas. Taigi, iš esmės, kol kas vyksta monologas ir nėra tinkamai bendraujama. Vartotojai turi būti įtraukti į dėrybas ir reikia taisyklių, kurios draustų įmonėms e, atlikti tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, prieėmė tinkamas taisyklės galėtume apriboti Sony veiksmus turiu pasakyti, kad e, vartotojai neturi visų reikiamų priemonių. E, taisyklės yra labai išbarstytos, turime autorių teisės, konkurencijos teisę, visa tai įeina į vartotojų teisę. Taip pat daug kartų buvo minėtas pasitikėjimas turiu pasakyti, kad skaitmeninė rinka nėra naujas dalykas. Įmonės jau 20 metų veikia internete ir jos galėjo tinkamai elgtis, bet mes iki šiol diskutuojame, kaip priversti vartotojus pasitikėti rinką. Tiesiog manau, kad e, čia reikia stipresnio reguliavimo. Kol mes nieko nedarome, yra prarandami dideli pinigai. Man atrodo, kad iš vartotojų yra atimta 64 milijonai eurų. E, Šios skaičius pateikė Amsterdamo universitetas, pateikęs ataskaitą. Ataskaitas praėjusiais metais, manau, kad komisija turėtų pasiremti šiais duomenimis, e, rengdama savo teisėkuros pasiūlymus. Ačiū. Thank you very much. We have tried to pile up everything in those three minutes. Ačiū, suprantu, kad bandėte sutalpinti visas savo mintis į tris minutės. Dabar suteiksiu žodį ponui Freemanui. Ačiū. Turiu keletą skaidrių, kurias, mano, kurios bus parodytos ekrane. Nežinojau, kad turėsiu sutilpti į tam tikrus e, laiko rėmus. Aš atstovauju sąžiningos priekybos e, biurui mm. biurui. Vienas iš dalykų, apie kurio, kuriuos mes pastaruoju metu galvojame, tai yra vartotojų teisės e, tikslas ir kaip tai prisideda prie veiksmingų rinkų. E, juk reikia apsaugoti ne tik vartotojus, bet ir ekonomiką, kad ekonomika veiksmingai veiktų. Taip pat reikia, kad įmonės veiksmingai dirbtų ir tai duotų geresnį rezultatą visiems visuomenės nariams. Visą tai labai svarbu atliekant vertinimus, į kokius atvejus reikėtų atsižvelgti. Vartotojų apsauga labai dažnai yra sutelkta į sukčiaujančius e, priekiautojus. Žinoma, tai kelia didelis pasipiktinimą, tačiau pasipiktinimą turėtų kelti ir neveiksminga gamyba, ir neveiksmingi pardavimai, nes tai daro įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui ir mūsų balansui. Taigi, OFT, mūsų biuras, siekia būtent tokio rinkų efektyvumo. Žinoma, tam reikia tinkamos ekonominės sistemos. Pastaruoju metu įvykome dvi studijas, viena buvo susijusi su sutartimis, kita su reklama. Mes e, bandėme e, generuoti minčių apie tai, kaip turėtų būti atlyginama žala. Reikėtų turėti galvoje tai, kad e, vartotojai gali veikti labai racionaliai, kai jiems reikia rinktis. Taigi, jeigu vartotojas prarado 5 ar 10 svarų, jis turbūt nesikreips į teismą. Taip pat e, vartotojai yra baudžiami, jeigu neskaito sutarčių, kuriuose yra neteisingų, nesažiningų nuostatų. Ir teisėjai taip pat laikosi tos pozicijos, kad reikia perskaityti sutartį prieš ją pasirašant, prieš nusiperkant biletą ir panašiai. Taigi m, vartotojai neturi būti baudžiami, jeigu jie priima veiksmingus sprendimus. Taigi mes norime, kad e, verslas veiktų efektyviai, nenorime, kad vartotojai būtų baudžiami. Visa tai daro platų poveikį visuomeniai. Mes nenorime, kad e, tam tikri žmonės kryšmiškai subsidijuotų įvairius, įvairias, įvairius sektorius. Pavyž, pateiksiu pavyzdį. E, sporto klubo abonementai. Žmonės įsigyja sutartis, kuriomis e, abonementus, kurio, kuriais vėliau nesinaudoja. Man itin rūpi, man kaip teisininkui itin rūpi ekonomiškai aktyvių vartotojų klausimas. Mes čia nekalbame apie vartotojus, kurie tiesiog parduotuvėje įsigyja kokį nors rūbą. Ne, mes kalbame apie aktyvius vartotojus, kurie, pavyzdžiui, parduoda savo daiktus ebei interneto svetainėje. Ir būtent šioje srityje reikia teisės aktų. Kol kas teisės aktai nėra sutelkti į šią sritį. E, galiu prisiminti, pavyzdžiui, Europos Teisingumo teismo nagrinėtą bylą Beninkas ir Dental Kit. Ten buvo kalbama apie sutartis, kurios tenkina asmenų asmeninius poreikius, tačiau tokie vartotojai nėra aktyvūs. Pavyzdžiui, galime turėti asmenys, kurie parduoda savo automobilius ar kažką panašaus, tai nėra aktyvūs vartotojai. Yra kitokių vartotojų, kurie, pavyzdžiui, užsirašo į kursus, norėdami padidinti savo kompetenciją ir dažnai tokie vartotojai yra apgaudinėjami. Būtent jie ieško įvairių galimybių, bet yra apgaunami. Taigi manau, kad e, teisėkuros institucijos turėtų iš naujo pasigilinti į vartotojo apibriešti, vartotojo savokos apibriešti. Ačiū Jums už tai, kad išklausėte ir labai atsiprašau, kad kalbėjau taip greitai. And, um, the, the... Dėkoju. Ponas Govei dabar pasakys. Ačiū. Labas rytas e, visiems. Aš, es, aš esu iš Euro. Kop atstovauju vartotojų kooperatyvams Europoje. Kalbėsiu apie tvarumą ir labai greitai ir trumpai pabandysiu pakalbėti, kas yra tvarumas ir ko nori vartotojai. Iš principo vartotojai nori geros kainos, Jie nori tinkamos kainos. Tačiau tokios kainos, kur yra išlaikomi atitinkami standartai saugumo, kokybės ir taip pat tvarumo. Ne tik aplinkosaugos prasme, bet ir socialinė prasme. Taigi, tam tikslui labai svarbu, kad vartotojų darbo atvarkė tinančiam laikotarpiui įtrauktų tvarų vartojimą ir naudojimą. Ir dabar komisija rengia veiksmų planą dėl tvarios gamybos ir vartojimo. Ir šioje srityje tas labai svarbu, kad ir vartotojo interesai būtų įtraukiami į tą plačiąją tvarumo politiką. Nes nepaisant ekonominės krizės, nepaisant e, sunkumų, su kuriais susidurėme, tvarumas, tvarumo ignoruoti negalime. Negalime nei aplinkos saugos lygmenių, nes aplinkos sauga ir žala aplinkai, jos taip lengvai net, neatstatysime ir taip pat reikalingas socialinis tvarumas jų irgi negalime ignoruoti. Ir kas kart matome, kad vartotojai vis dar ieško tvarumo kriterijų, pirkdami produktus. Ir mums labai svarbu, kad tie kriterijai būtų tinkamai įvertinti, pavyzdžiui, saugos kriterijai. Kaip e, sakė generalinė e, direktorė, maisto sauga Europoje yra labai aukštų standartų, aukščiausių gal pasaulyje vykdomos įvairios kontrolės patikrinimai taikomi griežti kriterijai. Na, o tvarumo prasme aš nemanau, kad tiek jau daug dėmesio tam yra skiriama, o skirti dėmesio reiktų, nes nesažininga nei bendrovių, nei vartotojų atžvilgių, kai, tarkim, nuvyksti kažkur už Europos ribų, ten gamini prekes, nesilaikai tokių pačių aplinkosaugos kriterijų, socialinių, socialinių standartų, gauni nesažiningą ekonominį privalumą ir tuos produktus tada jau parduodi toj pačioj rinkoj, kaip ir kitiems veikėjams tenka parduoti. Taigi vartotojų e, interesų įtraukimas į politiką yra labai svarbu. Ir taip pat dėgymas, įgyvendinimas, kolektyvinės žalos atlyginimas labai svarbu ir įgyvendinimas niekuomet nebus užbaigtas, tol, kol nebus kolektyvinio žalos atlyginimo mechanizmo Europoje. Tačiau visa tai duos rezultatų tik tuo met, kai tvarus augimas bus užtikrinamas. Dabar vartotojams yra labai sunku, mažesni atlyginimai, jie ilgiau turi dirbti, pensijos mažėja, taigi jie nori uh, kažkokių privalumų visgi surasti ir jeigu norime, kad vartotojai taptų ekonomikos varikliais, turime pasirūpinti, kad nauda kažkaip galiausiai pasiektų tuos mūsų vartotojus. Privalumai juos pasiektų. Ačiū. Manau, kad galime dabar perėti prie diskusijų. Išklausėme labai įdomių minčių, Išklaupė, išklausėme reikalavimo numatyti skaidrės taisyklės, griežtai įgyvendinti uh, esamas nuostatas, kolektyvinis žalos atlyginimas yra labai svarbus mechanizmas, nors manau, kad salėje gal yra ir kitokių nuomonių, dabar išklausėme labai įdomių minčių, kokios galėtų būti vartotojų apibrieštys, vartotojų apsaugos apibrieštys, kas yra pažeidžiami vartotojai ir taip toliau. Yra ilgas kalbėtojų sąrašas, norinčių jų įsitraukti į diskusijas. Žodį suteiksiu kiek įmanoma daugiau kalbėtojų vienai minutiai. Prašau e, nesakyti kalbos, visuomet žinau, kad yra tokia pagunda, bet užduoti klausimą. Pone Toš iš e, Vokietijos. Atsiprašau, jeigu neteisingai pavardę paskaičiau. Tauš is my nachname. Vielen Dank. Ačiū, mano pavardė Tauš. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti. Skaitmeninis pasaulis, skaitmeninė prekyba ir čia labai svarbi yra duomenų apsauga. Europos komisija, parlamentas dirba šiais klausimais, tačiau vartotojų darbo tvarkėje ir vartotojų programoje yra labai mažai kalbama apie duomenų apsaugą. Tai dėl to tenka tikrai labai apgailę stauti ir tai tiesiog yra erzinantis dalykas. Aš manau, kad į vartotojų duomenų apsaugą reikia atsižvelgti kur kas e, labiau. Kitas dalykas, kalbam apie įstatymų leidybą, apie įstatymų įgyvendinimą, apie jų įgyvendinimą nacionalinėje teisėje, jų taikymą ir panašiai. Tačiau čia neatsižvelgiama taip pat į vieną aspektą. Ir neatsižvelgiama taip pat ir vartotojų programą, programoje. Tai yra įgyvendinimas realybėje, ne tik teisės aktuose. Kitaip sakant, kas yra tas informuotas e, leidimas arba leidimas naudoti duomenys, informuojant apie tai ir panašiai, kaip tai konkrečiai atrodys, kokios informacijos turi būti pateikiamos ir panašiai. Tai yra paliekama visiškai įmonių savivaliai arba jų pačių atsakomybė ir įsipareigojimams neįtraukiamos nei vartotojų apsaugos organizacijos, nei mokslas, niekas. Aš manau, kad čia reikia dar nudirbti labai daug darbo tam, kad tos taisyklės, kurios yra sukurtos, galėtų veikti realybėje ir būtų nors kiek naudingos vartotojams, kad vartotojai galėtų tomis informacijomis, kurios jiems turėtų būti suteiktos, iš tikrųjų pasinaudoti. Ačiū. Thank you very much. Ačiū. Visose pasisakymuose pagrindinis leitmotyvas buvo tai, kad trūksta pasitikėjimo, kad vartotojai pažydžiami. Aš manau, kad realiai esmė yra ta, kad finansinė krizė be jokios abejonės irgi už tai yra labai daug atsakinga. Dėl to mano pagrindinė mintis yra ta, rengiant vartotojų strategiją, Galbūt būtų racionalu ir pragmatiška štai apie ką pagalvoti. Pavyzdžiui, pasitelkiant ponios Šoldemozę pasiūlymą, reiktų, aš irgi manau, šiek tiek įvertinti teisės aktų gyvendinimo galimybės, ypatingai kur yra uh, per daug lietai viskas daroma, ypatingai finansinių paslaugų sektorio, kur produktai yra labai svarbus. Ir gal reiktų numatyti tokią sistemą, kur būtų taikomas koordinuotas požiūris, įvardyjant ir gėdinant, ypatingai finansų sektorijoje, kadangi tokiu būdu tai gali patekti ir į kitus elementus, kitus sektorius. Na ir dar vienas klausimas, ar nebūtų prasminga įtraukti ir vartotojų asociacijas ir daugiau išteklių joms numatyti. Ačiū Food and Drink Europe, ponė Feller. Food Drink Europe organizacija atstovauja maisto ir gėrimų pramonė Europoje generaliniai direktoriai Liubai norėčiau užduoti klausimą, nes aš manau, kad daug kalbėjome apie bendrą pardavimų įstatymą. Mūsų sektorėje dirba 310 tūkstančių smulkių vidutinių įmonių ir šis įstatymas labai aktualus ir atitinkamiems santykiams tarp rangovų ir priekybininkų. Ir aš norėčiau užduoti keletą klausimų, kaip Europos teisėkuros Europinio teisės akto pasiūlymas sąlygos tuos santykius, ypatingai kai kalba eina apie vieną iš sutarčių šalių e, labiau pažeidžiamą smulkę vidutinę įmonę. Daugelį atvejų taip ir yra ir panašu, kad nacionaliniai įstatymai yra griežtesni tam tikrais atvejais nei europiniai teisės aktai. Kiek suprantu, dabartinėme tekste nėra nuostatų, būtų, kuriuose būtų teigiama, kad jeigu nacionaliniai teisės aktai yra geresni, palankesni smulkioms didinėms įmonėms, tuomet uh, tas 28 sutarčių įstatymas nebūtų taikomas tam, kad griežtesnė apsauga būtų pasirinkta. Tai yra labai mums aktualūs klausimai ir mes norėtumėme dalyvauti tuose keturiuose seminaruose, kurie, apie kuriuos buvo paskelbta, kurie įvyks e, vadovaujant Teisės reikalų komitetui. Bet galbūt jau šiandien galėtumėte pasakyti, kaip konkrečiai tiese, tie teisės aktai būtų taikomi verslas verslui santykiuose. Ačiū. Ponas Olsen, švietimo asociacija blaivybės klausimais. Hearing, Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už šios viešuosius klausimus. Noriu pateikti konkretų klausimą. Jūs daug kartų sakėte, kad ši darbo atvarkė turėtų padėti vaikams ir pažeidžiamiems žmonėms. Aš norėčiau pakalbėti apie alkoholį. Manau, kad e, trūksta vartotojams informacijos e, apie šiuos produktus. Norėčiau paklausti, ar alkoholis bus įtrauktas į darbo tvarkę ar ne. Turiu klausimą, kuris yra susijęs su atitinkamu punktu, kuris yra įtrauktas į 12 metų komisijos darbo programą, būtent priemonė spręsti draudimo klausimus. Panašu, kad komisija pasirenka, nu, numatė pasirenkamą mechanizmą, priemonę. Na ir teisės aktai ir gerovė Tai yra tie teisės aktai, kurie yra taikomi vidaus rinkoje, tačiau jis siekia ir kitų tikslų. Ir draudimo sektorius čia yra labai aktualus, nes draudimo sektorija yra atsižvelgiama į atitinkamas rizikos kategorijas ir daugelį valstybių narių, pavyzdžiui, potvinių rizikos kategorija yra labai aktuali, taip pat ir visuomenės veikatos sektorius. Taigi turėtumėme vengti teisėkuros darbe taikyti tokius elementus, kurie daugiau galbūt aktualūs nacionaliniai sistemai ir gal ne, nenumatyti tokių nuostatų europinių mastų. Uh, galbūt rasti bendrą tą vardiklį nacionalinėse teisės aktuose, atsižvelgiant į nacionalinės priemonės. Ir mano klausimas štai koks. Arba, ar Europos komisija e, suvokia, ką reikštų tokia priemonė ir ar buvo pasirinktas atitinkamas teisėkuros metodas. Na, mūsų organizacijos pozicija yra štai kokia. Mes manome, kad minimalių standartų derinimas būtų tikrai naudingas. Tai būtų kaip, kaip ir savanoriškas metodas, pagal kurį būtų numatyti bendri europiniai principai ir tokiu būdu tai būtų palanku ir įmonėms. Ačiū. Pone Kryzi Giovanni altro konsumo organizacija. Ačiū. Aš norėčiau pasisakyti ketvirtoje, ketvirtoje diskusijoje. Ar būtų dar norinčių jų pasisakyti? Ne, puiku. Tuomet pabandysiu atsakyti visus klausimus o Paula Testori gal po to pakomentuos tuos klausimus, kurie labiau susiję su jos sritimi. Taigi, dėl skaitmeninių aspektų vartotojų darbo atvarkėje. Ir tai, kad reikia atsižvelgti į skaitmeninius aspektus, kuomet primami teisės aktai. Pone Tauš minėjo domenų apsaugą. Ir aš manau, kad duomenų apsauga, apsauga yra labai ryškus pavyzdys, rodantis būtent, kaip Europos komisija nori skatinti pasitikėjimą skaitmenė rinka. Pirmiausia, stiprinant vartotojų teisės. Ta darėme stiprindami vartotojų teisės tuo atveju, kai yra pažeidžiami duomenų reikalavimai ir taip pat reikalavimas užtikrinti daugiau skaidrumo. Taigi aš manau, kad tikrai ėmėmės nemažai pastangų tam, kad sustiprėtų teisės vartotojų. Ir tai yra susiję labai glaudžiai su augimu, nes e, skatindami vartotojų pasitikėjimą rinką ir technologijomis, mes užtikrinsime augimą. Taip pat jūs minėjote, kad mes nestipriname, nedidiname vartotojų galimybių susilaukti pagalbos, kuomet kyla problemų su duomenų apsauga. Na ir čia aš norėčiau pažymėti, kad yra konkretus reglamente straipsnis, kur yra numatomi atstovavimo veiksmai. Mes konkrečiai reglamente teigiame, kad vartotojas, duomenų subjektas, taip vadinamasis, gali kreiptis į specializuotą duomenų apsaugos asociaciją ir toji asociacija gali apginti jo interesus, atstovauti jam, tam vartotojui. Taigi, aš manau, kad jau pasiekėme nemažai, numatydami tokius atstovavimo veiksmus, nes mes suprantame, kad na, pavieniam asmeniui kovoti uh, už savo teisę su, pavyzdžiui, Google organizacija. Tikrai pavienis asmo to nesijams. Taigi mes ir dėl to ir numatėme tokią priemonę, padėdami vartotojams. Dėl koordinuo, koordinuojamo požiūrio ir valstybių vardymo ir gėdinimo. Pane Žiuol klausė, ar negalėtumėme tokiu būdu padėti vartotojams, pagelbėti jiems, bandant išsiaiškinti, kur glūdis pastai, tam, kad nereiktų jiems e, kreiptis į teismą. Dabar gal žodį perduosiu Paulai, nes įsivaizduoju, kad Samko programoje tas yra numatyta padėti vartotojams išvelgti sunkumus. Nežinau, ar tai egzistuoja finansų sektoriuje. Jūs būtent jį minėjote, bet gal Paula galėtų apie tai trumpai pasisakyti. Ačiū. Kaip jau sakiau anksčiau, mes Sanko generalinėme direktorate bendradarbiaujame su Europos vartotojų asociacijomis, su Europos vartotojų centrais kurie teikia pagalbą vartotojams nacionaliniu lygiu ir mes e, finansuojame tuos ECC, Europos vartotojų centrus. Naujoje programoje numatome savo finansinį indėlį didinti iki 70 procentų, nes reikia užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje veiktų centras, kuriame vartotojai galėtų gauti konsultacijas. Kalbant apie finansinės konsultacijas, Mums tai yra svarbus dalykas ir mes iš Europos parlamento esame gavę nemažą sumą pinigų, 1 milijoną eurų, finansinio konsultavimo gebėjimams stiprinti. Bet kyla problema nustatant, kas yra nepriklausomos finansinės konsultacijos. Ar bankai ir finansinės institucijos gali tapti tais nepriklausomais finansų konsultantais? Mūsų nuomonė ne, todėl norime stiprinti nacionalinių lygių tuos nacionalinių lygių veikiančius subjektus, kurie gali teikti finansinės konsultacijas vartotojams. Ir mes organizuojame mokymus tiems subjektams. Dar vienas klausimas, kuris buvo pateiktas, yra susijęs su alkoholiu. Galiu pasakyti, kad komisija skiria daug dėmesio alkoholio klausimui, siekiama mažinti alkoholio vartojimą tarp jaunimo esame įsteigę neoficialų valstybių narių komitetą. Jame mes e, koordinuojame valstybių narių veiksmus, bet čia mūsų kompetencija yra ribota. Taigi mes koordinuojame valstybių narių veiksmus. Be to esame sukūrę platformą, kurioje dirbame su verslo atstovais ir raginame verslo atstovus patvirtinti Elgesio kodeksą ir riboti alkoholio rinkodarą, nes mes žinome, kad viena iš problemų, kodėl, viena iš priežasčių, kodėl jaunimas pradeda vartoti alkoholį, yra agresyvios rinkodaros kampanijos. Taigi mes dirbame su šiuo sektoriumi ir jau matome, kad mūsų darbas davė rezultatų. Ačiū, Paula. Dar porą klausimų. Buvo patiktas klausimas apie bendrąją pardavimų teisę. Taip, ir dar suteiksiu žodį jums. Taigi, bendroji pardavimų teisė ir mažos ir vidutinės įmonės. Manau, kad svarbu akcentuoti, kad rengdami bendrąją pardavimų teisės sistemą mes nuolat turėjome galvoje tas 99,9 procento įmonių, kurios Europoje yra mažos ir vidutinės įmonės. Ir mūsų nuomonė šis teisės aktas, ši, šis mechanizmas bus naudingas mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač toms, kurios nusprendžia plėtoti veiklą kitoje valstybėje narėje. Bus numatytos daug paprastesnės taisyklės ir jeigu ši sistema bus pat patvirtinta, bus galima vadovautis vienodą sistemą visose valstybėse narėse. Taip pat jūs klausėte apie ryšį tarp didelių bendrovių ir mažų ir vidutinių įmonių. Jūs turbūt norėjote pasakyti, kad e, ta, tas antras režimas gali būti taikomas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš esu dirbusi su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, tai dariau pastarosius penkerius metus ir suprantu, kad tos įmonės gali atsidurti labai sudėtingoje padėtyje, susidūrusios su didelėmis bendrovėmis. Bet mes esame pasirengę diskutuoti apie šias problemas, esame pasirengę siekti, kad Europos teisės aktai būtų naudingi mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes būtent toks principas yra įtvirtintas Europos vadovų tarybos ir tai buvo dar kartą pakartota visai neseniai. Šį klausimą mes dar aptarinėsime. Apie tai bus kalbama vyksiančių diskusijų metu. Bet norėčiau dar kartą pakartoti, kad bendro, bendros pardavimų teisės srityje mes daug dėmesio skirsime mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir dar trumpai apie draudimą. Šiuo metu mes tai svarstome, konsultuosime su šios sektoriaus atstovais, atliksime analizę ir tikrai tam skirsime tiek laiko, kiek reikės prieš darydami kokias nors išvadas. Mes jau buvome susitikę su sektoriaus atstovais ir tas darbas bus tęsiamas 2012 e, metais, kad išsiaiškintume, ko reikia šiame, šiam ūkio sektoriui. Taigi kol kas kažkokių gairių nesame numatę. Pone Rygoje. Ačiū. Labai trumpas mano komentaras susijęs su jūsų pasakytais žodžiais. Negalima pamiršti, kad mes visi taip pat esame piliečiai ir vartotojai. Ir mes turime atitinkamas teisės. Ko iš mūsų reikalauja vartotojų teisų organizacijos ir var... piliečiai? Prevencijos ir apsaugos. Kad vartotojai būtų informuoti ir saugus. Tai labai svarbu, bet ne visi Europoje yra tie vadinamieji protingi vartotojai. Galbūt ne visuomet pavyksta pasiekti savo reikalavimų įgyvendinimo, ne visuomet žala yra atlyginama, tačiau teisė į tą žalą turi būti garantuota. Netgi jeigu ta žala tai yra 10 eurų, vis tiek tai yra svarbu. Negalime taip pat apsiriboti tik tai informaciją apie tai, kad silpnieji yra saugomi ypatingai. Ne, turi būti konkrečios priemonės ten vis, visom šiom teisėm užtikrinti. Ačiū, dabar norėčiau žodį suteikti prelegentams. Gal jie turėtų papildomų pastabų? Ne? Taip, prašau. Viena pastaba susijusi su duomenų apsauga ir ryšių tarp duomenų apsaugos ir vartotojų apsaugos. Uh, Čia yra du aspektai. Pirmiausia, vartotojai perduoda savo asmens duomenis nežinodami to ir nėra pakankamai apsaugoti, nes tai yra prekė, kuri turi finansinę vertę, nors vartotojas to nesupranta. Kai jis perdoda savo duomenis, prekybininkas uždeda vertę ant tų duomenų ir gali parduoti juos. Yra parduotuvių, kur superkami asmens duomenys ir tu tokiu būdu gali kažko uždirbti. Taigi, kai duomenys yra slapta, paimami, jie praranda galimybę gauti atlygį už tai. Kita galimybė yra susijusius, dalykas susijęs su gyvendimo efektyvumu. Ir mums, mūsų institucijai, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis už ES ribų viduje, yra apsaugos, domenų apsaugos taisyklės. Neigiamas poveikis tų taisyklių yra tai, kad uh, sudėtinga su, sukaupti vartotojų skundų duomenų bazę, įvertinant, kokia yra situacija bendrai. Ir pas mus problema yra ypatingai didelė, nes daug tokių įmonių veikia pas mus ir JAV. O mes norime susikurti tokį įsivaizdavimą, kokia yra situacija ir kol kas yra sudėtinga dalintis duomenimis su kolegomis iš Amerikos. Taigi reikia apie tai pamastyti siekiant geresnio įgyvendinimo. Dėkoju. Baigiame šias labai įdomias diskusijas. Aš norėčiau padėkoti prelegentams už įdomius pasisakymus ir taip pat padėkoti už klausimus, kuriuos um, uždavė auditorija. Ačiū. Dėkoju už tai, kad puikiai vadovavote diskusijoms. Dabar pereisime prie kitos diskusijos. Šiek tiek vėluojame ir kalbėtojams dėl to šiek tiek sudėtinga, nes jie turi viską atlikti labai greitai. Taigi, šioje diskusijoje kalbėtojų daug, mm, matyt, norinčių užduoti klausimus gal daug nebus, bet jeigu dar tokių yra, tai tikrai e, prisistatykite ir tuos e, mes, mes susitrauksime į sąrašą. Dabar Davidas gal perims pirmininkavimą. Man labai malonu pasveikinti žmogų, kuris ilgalaikis vidaus rinkos komiteto draugas. E, ilgalaikis bičiulis, žmogus, kuris daug prisideda prie mūsų darbo komitete. Pirmąjį kartą jį sveikinu einant naujas pareigas ir aš manau, kad yra labai įdomi, įdomus darbas. Jis dirba jungtinių, jungtinėme mokslinio tyrimų centre, mokslinis patarėjas politikos klausimais. Davidas daug dirbo ir teikia duomenys informaciją, kurią mes pasinaudojame, ypatingai dėl vartotojų sąlygos ir vartotojų rinkos e, rezultatų lentelės. Tai yra tos priemonės, kuriamis mes pasinaudojame, bandant išsiaiškinti, kaip veikia rinka. Ir, kaip sakė ponas Freemanas, su kuriuo aš visiškai sutinku, kad daugiau dėmesio reikia skirti tam, kaip veikia mūsų rinkos Ir aš apie tai kalbėsiu, matyti, ir su pono Almunija, pakviesiu gal į komitetą pasisakyti. Taigi, labai bendro pabudžio pastaba. O dabar žodį suteiksiu ponui Davidui Meijeriui, kuris ir pirmininkaus kitoms diskusijoms. Ačiū Melkalmai, dėkoju už galimybę. Tiems, kurie nežino, norėčiau pasakyti, kad mūsų centras yra komiteto mokslininkų, komisijos mokslininkų tarnyba, teikiame patarimus kolegoms komisijoje tam, kad jų politika būtų pagrįsta rezultatais ir duomenimis bei parody, įrodymais. Ne dėl to mane pakvietė, aš Samko generalinėme direktorate labai ilgai dirbau vartotojų politikos rytyje ir mano mintis dar dažnai yra susijusios su vartotojų politika, nors dabar jau dirbu kitame komisijos padalinyje. Taigi, kodėl informavimas ir švietimas yra taip svarbu? Žinoma, svarbu tai siekiant vartotojų gerovės tam, kad jie galėtų pasirinkti teisingai atsižvelgiant į savo interesus. Tačiau pamirštame, kad vartotojai, vartotojų teisingas pasirinkimas yra labai svarbu ir tam, kaip dirba ir veikia ekonomika. Praeitais metais ekonomikos Nobelio premiją gavę laureatai kalbėjo apie, apie atitinkamą paradoksą. Jie teigia, kad tose rinkose, kur paieškos kaštai yra labai dideli, vartotojų rinkose, tai reiškia tos rinkos, kurioms, kuriuose vartotojams sunku įvertinti, kokia geriausia kaina ir kokia yra geriausia vertė. Taigi tokiuose rinkose, netgi jeigu yra daug veikėjų ir atrodytų, kad rinka yra konkurencinga, jeigu paieškos kaštai dideli, tuomet tos rinkos pradeda elgtis kaip monopolijos. Taigi, jeigu vartotojai negali priimti informuoto pasirinkimo, įvertinti, produkt, kurio produkto vertė yra geriausia, su kokia įmonė geriausia dirbti, tuomet visa rinka veikia kaip monopolija. Ir tokių rinkų mes matome. Yra daug veikėjų ir sudėtinga suprasti, kuris produktas yra geriausias. Ir e, tuomet tokia rinka tampa mažiau konkurencinga. Taigi ta situacija, su kuria susiduria vartotojai, yra labai dinamiška, greitai besikeičianti ir matome, kad informacijos yra per daug, dėl to, kad produktų rinkoje yra labai daug ir ta informacija yra milžiniška, yra daug, yra daug logotipų, etikečių, informacijos joje, jose yra labai daug. Ir dabar matome, kad Elksenos moksliniuose tyrimuose matome, kad yra tam tikrų kognityvinių apribojimų, kiek žmogus gali suprasti ir atitinkamai pasirinkti. Tai yra prognozuojamos sisteminės, sisteminiai reiškiniai. Ir taip pat matome, kad ir verslo įmonės supranta tos kognityvinius apribojimus ir dėl to reklama ir rinka labai įmantriai elgesi ir prisitaiko prie tų kognityvinių apribojimų, su kuriais susiduria vartotojais. Na ir galiausiai interneto pagalba pamatėme, plėtojantis internetui pamatėme, kad atsiranda daug tarpininkų, tarpininkų, kurie leidžia vartotojams tinkamai pasirinkti. Ir tai yra puikia, didelė viltis e, tam vartotojams, kuriems sunku pasirinkti. Viltis tikėtis, kad jie galės tinkamai pasirinkti savo ir pasirinkti taip, kad ir rinka tinkamai veiktų ir kad e, didėtų konkurencija. Trys puikūs kalbėtojai šioms, šiose diskusijose. Louis Grech, kuris yra ir komiteto vicepirmininkas, taip pat paskirtas pranešėjų, rengiant labai įtakingą pranešimą dėl vieningos rinkos ir piliečių. Tai yra tas asmo, kuris pirmasis pasiūlė uh, išspręsti, nustatyti 20 pagrindinių vartotojams tenkančių problemų vieningoje rinkoje. Tai tapo labai įdomi ir svarbi koncepcija. Monigo Jens, generalinė direktorė BEUK organizacijos. Gerard de Graf, mano kolega, IMSO generalinio direktorato direktorius, atsakingas už audiovizualinę ir žiniasklaidos politiką bei internetą. Taigi Pradėsime nuo Louis Greg. Gal trumpai galėtumėte papasakoti apie tą pranešimą, kurį rengėte dėl vieningos rinkos ir piliečių. Like Ačiū pirmininkė. Šiandien norėčiau trumpai apžvelgti tai, ar mes tikrai įvykdome savo įsipareigojimus sukurti bendrą rinką vartotojams, ypač piliečiams, ypač vartotojams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Prieš keletą metų teigiame, kad reikia naujos visą apimančios strategijos, kad atsigautų bendra rinka, kad joje būtų atsižvelgiama į piliečių poreikius, ypač e, kad į rinkos skūrimą būtų įtraukti vartotojai ir mažos ir vidutinės įmonės. Kaip sakoma mano pranešime, aktyvus piliečių įtraukimas į bendrą rinką nėra lengvas dalykas, kadangi vidutinis pilietis e, neigiamai e, vertina bendrą rinką arba apie ją nėra gerai informuotas. Ir atrodo, kad per pastrosius pusantrų metų tas suvokimas ir informuotumas nepagerėjo. Mm, vartotojams informacija yra švietimo dalykas ir tikslinė informacija, tai yra tikslios, teisingos informacijos teikimas prieinamų būdų, E, yra būtina priemonė norint suteikti galimybių vartotojams racionaliai rinktis rinkoje. Taigi aš jau nekartą siūliau patvirtinti piliečių teisų hartiją, kurioje būtų įtvirtintos piliečių teisės ir pareigos bendroje rinkoje ir kad jos būtų ten aiškiai išdėstytos. Imko komitetas aktyviai dalyvauja šioje veikloje, nors mes ir negalime kalbėti apie visus IMCO darbo aspektus. Turiu pasakyti, kad IMCO tikrai prisidėjo prie politikos, kuri piliečiams suteikia apčiopiamų rezultatų, pavyzdžiui, bendras rinkos aktas, vartotojų teisų direktyva, profesinių kvalifikacijų pripažinimas, Turiu pasakyti, kad Europos komisija, konkrečiai komisarai Barnie, Reding ir Dali, atsureagavo į piliečių poreikius, pasiūlė bendrai rinkos aktą, vartotojų teisų e, direktyvą, pilietiškumo ataskaitą ir alternatyvius ginčių sprendimo būdus. Tačiau mano nuomonė, e, bendros rinkos integracija veikia ne taip greitai, kaip turėtų. E, komisija yra parengusi pagrindinių susirūpinimą, 20 pagrindinių susirūpinimą keliančių dalykų studiją, kurioje kalbama apie tai, su kokiais sunkumais vartotojai susiduria e, vidaus rinkoje. Ir dabar aš prašau komisijos patvirtinti 20 pagrindinių sprendimų, kaip būtų galima įveikti tas problemas. Be to, turint galvoje, kad parlamentas ir komisija įvardijo rinkos spragas, pateikė teisėkuros ir neteisėkuros pasiūlymų. E, reikia dabar pereiti į trečiąjį etapą. Tai yra tinkamai atgaivinti bendrąją rinką ir tam turi pritarti valstybės narės. Tai turbūt pats sunkiausias etapas. Taip pat manau, kad būtų naudinga parengti tarpinę apžvalgą, kuri parodytų, ar vartotojų darbo tvarkė veiksmingai padeda siekti nusistatytų tikslų. Tikiuosi, kad komisija IMKO komitetui ir kitiems suinteresuotiems komitetams pateiks tą apžvalgą, kai ji bus parengta. Ir galiausiai šiemet bendrai rinkai sueina 20 metų. Ji ir toliau, ji gali būti ekonominio augimo katalizatoriumi, nu, inovacijų ir vartotojų apsaugos E, katalizatoriumi. Turint galvoje e, krizę, negalima e, bendros rinkos vertinti kaip vakarykščio dalyko. Europos integracija yra, nebegali grįžti atgal. Čia ypatinga atsakomybė tenka valstybėms narėms, jos turi prisijimti e, savo vaidmenį, atkuriant rinkos augimą, tiekiant informaciją, pašalinant nuostatų perkelimo kliūtis, kad atsigautų pasitikėjimas bendra rinka. Jeigu ir toliau piliečiams, vartotojams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms nebus pasiūlyta rezultatų, visas procesas gali apsisukti. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kitam kalbėt vartotojui. Moniguen, kiek suprantu, ji nori kalbėti apie vartotojų atstovų vaidmenį ir um, gebėjimų kūrimą. Ačiū, bet aš norėčiau pradėti nuo bendro pobūdžio pastabų, nes jau daug kas buvo sakyta apie um, vartotojų atstovavimą. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad Europos vartotojų organizacija labai džiaugiasi komisijos E, paskelbta naujiena, kad jį rengia vartotojų darbo tvarkė. Žinoma, dar kol kas nežinome, kas toje darbo tvarkėje bus, o tai bus svarbiausias dalykas. Mes manome, kad e, Europos vartotojams bus pasiūstas labai svarbus signalas, kad jie atsidurs Europos m, mm, politikos formavimo centre. Labai svarbu, kad m, tai, kad bendroji rinka praktiškai tik iš dalies sukurta. Žinoma, joje sprendžiamos kai kurios problemos, tačiau vartotojų požiūrių dar yra likę daug spragų. Ir jūs turbūt e, suprantate, kad vartotojų gerovė Europoje tikrai neapsiriboja vien bendros rinkos sukūrimu, taigi reikia ir papildomų priemonių. Mes norime paremti jūsų atliekamą darbą ir savo 50-mečio progą mes rengėme vaizdinį pranešimą, kurį pateiksime po mm, kelių dienų ES institucijoms, o po kelių savaičių visai visuomeniai. Taigi mes sveikiname vartotojų darbo tvarkę, kaip sakė mm, komisijos narys dalį, labai svarbu vadovautis holistiniu požiūriu. Reikia galvoti ne tik apie vartotojų teisės, bet ir apie taus, tausų tvarų vartojimą, rinkų liberalizavimą, veiksmingumą, sveikatą, transportą ir taip toliau. Turiu prisipažinti, kad mane apėmė įvairūs jausmai ruošiantis šiems klausimams ir e, klausantis diskusijų pradžios. Skaitydama darbo tvarkę sunerimau, kadangi pranešimų temos buvo klasikinės vartotojų apsaugos temos. Tai yra sauga, švietimas, vartotojų teisės. Žinoma, reikia gilintis į vartotojų politiką, tai ir buvo padaryta. Tačiau vėliau šiek tiek nusiraminau, kadangi komisijos narys dalį sakė, kad kyla painiavos tarp vartotojų strategijos ir vartotojų darbo atvarkės. Taigi apsidžiaugiau išgirdusi, kai komisijos narys dalį pakalbėjo apie holistinį požiūrį. Bet vėliau mane apėmė neviltis, kadangi jis pasakė, kad vartotojų programa bus vartotojų darbo tvarkės finansinė išraiška. Tai nėra tinkamas e, signalas, kadangi vartotojų programa yra Sanko generalinio direktorato atsakomybė. Ir tas direktoratas e, praktiškai daro stebuklus, kad įtrauktų vartotojų klausimus į bendrą darbą. Ir manau, kad reikia daug daugiau, kad požiūris būtų holistinis vartotojams teikiama informacija. Taip pat girdėjome ir terminą galių suteikimas vartotojams ir džiaugiuosi, kad komisija ketina laikytis ambicingo požiūrio į vartotojų apsaugą. Tačiau aš esu patyrusi, kad dažniausiai įvairiose sektoriuose tiesiog apsiribojama informacijos pateikimu vartotojams ir tada, jeigu vartotojas priima blogą sprendimą, visa atsakomybė gula ant jo pečių. Labai svarbu, kad vartotojai gautų tokios informacijos, kuri padėtų jiems teisingai pasirinkti. Davidas minėjo, kad internetas turi daug galimybių e, suteikti galių vartotojams, tačiau internetas e, kelia ir pavojų, nes informacija nėra patvirtinta. Pavyzdžiui, turiu galvoje skandalą dėl TripAdvisor interneto svetainės. Taigi yra labai vairios informacijos, kuri cirkuliuoja internete ir prieštaraujančios informacijos ir tyrimai rodo, kad visuomenė nesugeba susitvarkyti su e, kontroversiška prieštaraujančia informacija. Toliau skandalas dėl krūtų implantų. Pavyzdžiui, vienos valstybės institucijos teigia, kad tie implantai nekelia pavojaus, prancūzijos institucijos patarė moteriams išsiimti implantus ir žmonės tiesiog nežino, ką daryti. Kalbant apie atstovavimą vartotojams, žinoma, vartotojams reikia priemonių gauti informacijai, būti atstovaujamiems ir e, tai yra vartotojų organizacijų e, atsakomybė. Taip, žinau, kad baigėsi mano laikas, tačiau aš pasiskolinau vieną minutę iš e, kito kalbėtojo, mes čia puikiai bendradarbiaujame. Kad vartotojų organizacija būtų patikima, ji turi vadovautis valdysenos principais, jai reikia specializuotų žinių ir reikia ryšių su politiką formuojančiais asmenimis. Ir tam tai yra didelis iššūkis, tam reikia išteklių. Su to iš, iššūkiu susiduria visos vartotojų organizacijos e, Europoje. Ypač dramatiška padėtis yra vidurio ir rytų Europoje, kur vartotojų politika dar tik formuojama ir kur nėra ilgų tradicijų tos organizacijos dar nėra vyriausybių lygiavertės partnerės. Jau yra pripažinti tie sunkumai, institucijos e, finansavo Europos vartotojų organizacijas, stiprino jų gyvėjimus. Labai svarbu, kad tas darbas būtų tęsiamas. Džiaugiuosi, kad apie tai jau paskelbta. Tačiau norėčiau kreiptis į Europos institucijas. Prašau komisijos ir parlamento daryti įtaką valstybėms narėms, vyriausybėms, kad jos įsiklausytų į vartoto organizacijas tose šalise, kur tokių tradicijų dar nėra. Ačiū. Dėkoju, Monik. E, Gerardai, galbūt apie skaitminės visuomenės privalumus ir problemas švietimo ir informavimo srityje galėtumėte papasakoti. Turiu dvi minutės, kalbėsiu greitai ir tik tai kelis dalykus paminėsiu. Įžanginių žodžių nebus. Pirmiausia, konkurencija gerai vartotojams, nepamirškime to, ypatingai elektroninių ryšių srityje. Matome, kad iš tiesų ir kainos sumažėjo, ir pasirinkimo atsirado daugiau, ir tai yra puiku vartotojams. Rinkos nėra tobulos, matome ir elektroninių ryšių srityje. Yra dažnai apiplėšinėjami vartotojai tarptinklinio ryšio, ryšio mokesčio srityje. Dabar, aišku, parlamento dėka 70 procentų nuo 7 metų sumažėjo tarptinklinio ryšio mokestis. Taigi tai jau yra gerai. To jau pasiekėme. Tačiau taip pat žinome, kad vidaus rinka elektroninių ryšių srityje dar nėra galtinai sukurta, kaip sakė ponas Grek tiesa, kad dar galima daug privalumų sukurti ir mes atlikome kaštus dėl to, kad nėra tos vieningos Europos rinkos ir matome, kad tikrai sutaupyti būtų dar galima labai daug, 1 procentą nuo BVP kasmet, jeigu ta rinka būtų sukurta. Dėl švietimo ir informacijos. Pirmiausia, jeigu vartotojai nesuvokia, kokias turi teisės, visa tai nenaudinga, turime juos geriau informuoti. Europos komisija parengs ES kodeksą dėl internetinių teisių. Tam, kad labai paprastai žmonės suprastų, kokių teisių jie turi ir kaip tas teisės apsaugoti. Geresnės informacijos, o ne daugiau informacijos reikia. Tai padeda skatinant pasitikėjimą. Taip pat, kaip sakė Deividas, tai yra labai svarbu siekiant, kad funkcionuotų informacijos rinka. Taip pat ieškome būdų ir bandome išsiaiškinti, ką vartotojai gauna dėl interneto greičio, pažiūrėjau, 30 megabaitų pasirašai kontaktą, o gauni tik 10. Na ir efektyvi rinka reikalauja, kad vartotojai žinotų, ką gauna, už ką sumoka. Jeigu negauna to, už ką sumokėjo, turi teisę keisti operatorių. Ir tai yra ypatingai aktualu skaidrumo sumetimais, būtent interneto paketų pakete labai svarbu numatyti galimybę keisti operatorių prireikus vartotojui. Tiek. Ačiū. Dėkoju, kad tris minutės paukojote, kolegiai. Yra keturi kolegos norintys pasisakyti. Mano lenkų kalba nėra labai gera. Tarti sunku. Ročička, man atrodo. Lenkijos vartotojų asociacijos atstovė. Prašau. Labadiena. Norėčiau pradėti teigiamai. Man labai patinka, kad į vidaus rinkos centrą dabar yra išstumiamas stiprus, protingas vartotojas. Labai man džiugu dėl to, kad jau nemažai yra pasiekta vartotojų politikos rytyje. Tačiau, jeigu norime pasiekti to, kad tas vartotojas, stiprus vartotojas atsirastų vieningos rinkos centre, tam mums reikia stiprių vartotojų teisų gynimo organizacijų. O toms organizacijoms dabar labai yra apkarpyti sparnai. Jos ne tik krizės metu neturi plačių galimybių veikti, bet ir šiaip jų veikimo sąlygos valstybėse narėse yra labai joms nepalankios jos negali daryti įtakos Europos vartotojų politikai, jos turi ribotas galimybės kviestis Europos organizacijų ekspertų pagalbą, jų galimybės ribojamos veikti pačiose šalyse narėse. Vartotojų programoje ši tema turi būti aiškiai įvardinta. Mes negalime daugiau ignoruoti šios problemos. Mes visi apie ją žinome, kalbame nuolat apie tai, kad reikia sustiprinti tas organizacijas, bet nieko nedarome. Reikia sisteminių komisijos lygio sprendimų, nes šiuo klausimu tikrai negalime tikėtis, kad problemą išspręs valstybės narės tikiuosi, kad ir parlamentas, ir komisija vyriausybėms darys atitinkamą spaudimą ir neleis joms panaikinti tokių organizacijų ir neleis riboti jom, jų veiklos. Ačiū. Ačiū. Dabar Brede Kutin iš Slovenijos vartotojų asociacijos pasakys. Ačiū už kvietimą. Vidurio rytų Europoje yra problemų mes vis dar laikomos, laikomi naujosiamis valstybėmis narėmis. Ir norėčiau užduoti klausimą iš um, ekonomikos perspektyvos ir vidaus rinkos funkcionavimo. Girdėjome, kad yra vartotojai informuojami, tačiau tai yra nacionalinių vyriausybių kompetencija ir apie tai jau buvo daug kalbėta, aš ne, nesikartosiu. Tačiau jeigu norime suteikti daugiau galių vartotojai, ir kurti bei išsaugoti jų pasitikėjimą, tuomet reikalinga informacija ir žinios. Labai nedaugelį valstybių, labai nedaugeliu atvejų vartotojai turi galimybių rinktis inform, informacijos pagrindų pagal komparatyvinius testus, palyginimo testus. Ir yra įrodyta, kad tokie testai didina konkurenciją, skaidrumą ir vartotojų pasirinkimo galimybės. Taigi aš kreipiuosi į Samko ir informacijos generalinius direktoratus su prašymu, ar nebūtų įmanoma paremti programos, atlikti, pagal kurią būtų atliekami keli darbai uždaviniai, stiprinant įgalinant nacionalinės vartotojų apsaugos informacijas ir paremti tokius testus europiniu lygmeniu, nes kas kart kalbame apie tai, kad egzistuoja dvigubi standartai, tačiau mums nepavyksta įrodyti, išskyrus pavienius atvejus. O jeigu norime, kad vartotojai pirktų kitose šalyse ir rinktųsi pagal turimą informaciją reikalingi tokie testai. Ačiū Heidi Ramskam iš Consumer Focus organizacijos. Thank you. Um, Commissioner Dali. Ačiū. Komisijos narys dalį anksčiau kalbėjo apie nacionalinių asociacijų indėlio į ES politiką svarbą. Taigi kyla klausimas, kaip mes apskritai Europos politikoje galėtume atspindėti vartotojų nuomonę. Turiu klausimą komisijai ir poniai Gajan, mm, remdamasi savo patirtimi energetikos srityje. Sanko generalinis direktoratas galbūt galėtų iš anksto surinkti nacionalinių vartotojų nuomonės. Taip yra daroma energetikos srityje, galbūt galima tai pritaikyti ir kitose srityse. Ir mano klausimas, Monik, e, vyks energetikos artimiausių metų vyksta energetikos forumas ir aš norėčiau paklausti, kaip tokį, tokius forumus būtų galima derinti su nacionaliniu lygiu vykstančiais dialogais, kad būtų pateiktas įnašas į politiką. Ačiū, dabar ponė Šotul iš CER. Ačiū, aš esu Jonė Šotul, at, atstovauju Europos energetikos reguliavimo institucijas ir Mano pasisakymas bus susijęs su to, ką sakė Haidi. Energetikos rytyje vyksta e, metinis forumas, pavadintas Londono forumu, kuriame dalyvauja piliečiai, ten piliečiai aptarė su energetika susijusias problemas. Mes atstovaujame Europos e, energetikos reguliavimo e, asociacija atstovauja nacionaliniams reguliavimo institucijoms. Mes šiuo metu bandome renkti vartotojų viziją iki 20 metų apie tai, ką energetikos politika turėtų pasiūlyti mm, vartotojams. Mes nebandome primesti savo, savo nuomonės, bet plėtojame dialogą su Europos komisija. Ir suinteresuotieji asmenys pateikė savo indėlį. Tačiau daug svarbesnis klausimas, kaip išgirsti eilinių piliečių nuomonę. Taigi norėčiau paklausti, pono Grė, kaip jūsų nuomonė reikėtų užmėgsti ryšių su eiliniais rinkėjais, kad jie galėtų prisidėti prie politikos formavimo Europos lygių ir kad tai būtų daroma ne vieną kartą per metus Londono forume, kur atstovaujamos mm, vartotojų organizacijos, bet kaip tai būtų galima daryti vietos lygių. Ačiū, taigi buvo pateikta klausimų atskiriams kalbėtojams. Pirmiausia, komisija. Atsakysiu, poniai Gojas. Tikrai vartotojų programa apima tik dalį vartotojų darbo tvarkės. Aš jau anksčiau sakiau, kad komisijos narys dalį ir vicepirmininkė Reding siekia, kad uh, vartotojų darbo tvarkė apimtų visas politikos rytis, kurios turi įtakos e, vartotojams. O mūsų programa yra tik Sanko generalinio direktorato atsakomybės rytis. Ir žinoma, reikia skirti lėšų e, varto, vartotojams paremti. Kitas dalykas, kodėl mes netliekame daugiau produktų bandymų rinkoje. Mes atliekame kažkiek bandymų, juos atlieka, pavyzdžiui, ProSafe organizacija. Taigi mes e, finansuojame bendrus rinkos priežiūros veiksmus, bet mūsų biudžetas yra ribotas ir mes tiesiog galime finansuoti koordinuotus veiksmus, tačiau vykti į kiekvieną nacionalinę rinką ir, ir atlikti produktų bandymus tikrai nėra komisijos funkcija. Toliau vartotojų traukimas į politikos formavimą ir taisyklių prieimimą. Mano generalinis direktoratas daro viską, ką gali. Jūs e, kalbėjote apie vartotojų interesų apsaugą ir mes tikrai bandome daryti viską, ką galime. Tačiau komisija vadovaujasi taisyklėmis, kurios reglamentuoja konsultacijas su suinteresuotais asmenimis ir tas uh, Taisyklės taiko visi komisijos departamentai. Ačiū. Ačiū Paulai, dabar suteiksiu žodį ponui Gre, kad jis atsakytų į klausimą, kurį pateikė energetikos reguliavimo institucijų atstovai. That, fact, the, strong... Aš manau, kad yra barjeras tarp institucijų ir piliečių Europoje. Tai galbūt galimybė suaktyvinti vidaus rinką ir gyvendinti tinkamus projektus. Kai surinkome piliečių problemas ir darėme 20 punktų sąrašą, mes norėjome išsiaiškinti, kas jiems labiausia rūpi. Ir nusprendėme kreiptis į pilietį, į vartotoją ir gauti šio informacijos. Ir tą padarėme labai tikslingai Na, iš dalies atsakydamas į užduotą klausimą galiu pasakyti, kad komisija turi padaryti tą patį, ką ir mes padarėme, surengdami 20 labiausiai rūpimų problemų. Nes būtent reikia kreiptis tiesiogiai į vartotojus, surinkti iš jų informaciją ir tada komisija turėtų ją išanalizuoti ir uh, pasiekti kažkokio tai rezultato. Ir tą rezultatą, apie tą rezultatą mus informuoti. Ir taip pat komisija turėtų piliečius, vartotojas, smulkės vidutinės įmonės vertinti kaip politikos, jų poli formuojamos politikos neišvengiamą dalį. Jeigu tą darytumėme visų teisės aktų atveju, tuomet tikrai gan greitai potencialiai ta problema būtų išspręsta, tos problemos būtų išspręstos. Dėkoju. Viena minutė Monikai ir viena minutė Gerardui. Ačiū. Aš manau, kad Londono energetikos forumas yra puikus pavyzdys, kaip geros sėkmingos istorijos pavyzdys, nes pradžioje tai buvo metinis renginys, kai vartotojų organizacijos būdavo irgi pakviečiamos į, į tuos renginius, o po to tiesiog generalinis Samko direktoratas ir energetikos direktoratas irgi pradėjo pritraukti vartotojus ir dabar regu, reguliavimo institucijos su atitinkamais generaliniais direktoratais veda nuolatinį dialogą ir tai nėra jau kasmetinis susitikimas, tiesiog yra nuolat, nuolatiniai reguliarų santykiai. Taigi panašu, kad dabar vartotojai tikrai yra įtraukiami formuojant energetikos politiką ir tai turėtų būti ir kitose politikos srityse, kurios yra Europos kompetencijoje. Ir dar trumpas atsakymas. Norėčiau pasakyti, kad susisiekti su vartotojais tikrai nėra lengva ir vartotojų organizacijoms tai yra kasdienis darbas, mobilizuoti žmonės, tai yra labai techniniai klausimai ir kartais tai gali būti pavojinga. Ačiū, Gerardas. Aš manau, kad bendravimas, komunikavimas yra labai svarbu. ES lygmenių mes nelabai efektyviai bendravome su piliečiais ir vartotojais. Uh, nepasakome konkrečiai, kokiem, kokios jiems tai atneša naudos. Pavyzdžiui, tarp tinklinis e, ryšys čia gal yra vienas iš geresnių pavyzdžių, bet kitose srityse tikrai reikia parodyti plačiau, kokios naudos jiems atneša vidaus rinka. Ir tai nėra vien tik tai komisijos atsakomybė. Komisija yra taip atitrūkusi šiek tiek nuo piliečių ir vartotojų. Ir dėl to tai turėtų būti ir valstybių narių atsakomybė. Mm bendrauti su piliečiais. Na ir vartotojas turėtų užimti kur kas svarbesnį vaidmenį. Gauname nusiskundimų iš pavienių vartotojų, kodėl, pavyzdžiui, negauna vienos ar kitos interneto paslaugos, kodėl negali vokiškų elektroninių knygų atsisiųsti Ispanijoje, tarkim. Taigi tai yra labai konkretūs klausimai ir mes turime geriau analizuoti problemas ir tada jas spręsti. Dėl to puiku, kad yra tas 20 problemų sąrašas. Bet aišku, reikia šalia tų problemų dar identifikuoti sprendimus. Sprendimų yra, bet tam reikalinga ir politinė valia bei spaudimas. Ačiū, Čerardai. Ir dar ponui Manders suteiksiu žodį. Ačiū, labai trumpas klausimas. Mano klausimas dabar paprastai. Kad bendravimas būtų paprastesnis, kad informacijos tiekimas vartotojams būtų paprastesnis. Mano vertinimu visi vartotojai yra lygiai tokie patys ES piliečiai, lygus piliečiai ir kodėl mes tik tai daugiau dėmesio vis skiriame direktyvoms, o ne reglamentams. Tarptinklinio ryšio iniciatyva buvo viena sėkmingesnių šiame parlamente, bet vis tiek mes priminėjame direktyvas, valstybės narės jas apeina ir iš naujo įveda protekcionistinės priemonės ir tai klaidina vartotojus. Jeigu norime su visais vartotojais elgtis vienodai, reikia daugiau reglamentų. Kodėl to nedarome? Toks klausimas. Pava. Oh, Mr. Rochefort, I, I, as I said before, we do... Pola, kaip jau sakiau, Anksčiau mes e, reglamentuojame tai, ką reikia ir kai tai įmanoma daryti, nenorime per didelio reglamentavimo. Jeigu matome konkrečią problemą, mes e, priimame subalansuotus reglamentus. Ačiū, manau, kad turėčiau pamėginti apibendrinti šią labai vairialypę diskusiją. Mano nuomonė, svarbiausia išriškėja dalykai tai buvo raginimas taikyti holistinę politiką ir šioje dalyje, kitose dalyse buvo iškelta daug klausimų. Taigi reikia holistinės politikos vartotojų atžvilgių, iš vartotojų požiūrio taško, kad ir kokių priemonių mes simtojamės, informacijos, švietimo, visa tai turi būti grindžiama m, mm, vartotojų supratimu, reikia suprasti, kokių, kokie yra vartotojų gebėjimai, įgūdžiai ir kokie yra jo pribojimai dirbdamas Sanko generalinėme direktorate, žinau, kad e, buvo atliekami vartotojų įgūdžių tyrimai ir esu įsitikinęs, kad dabar e, čia esančių žmonių įgūdžiai yra daug didesni negu eilinių žmonių, kuriems mes skiriame politiką. Taigi reikia politiką formuoti, turint galvoje kitokius žmonės nei tuos, kurie sėdi šioje salėje. Ir politika turi būti grindžiama tiksliu įgūdžių suvokimu. Ir manau, kad būtent tai bus padaryta taikant holistinę politiką, kuria būtų atsižvelgiama ir į interneto aspektus ir taip toliau. Perduotų žodį Malkomui. Ačiū, Davidai. Ačiū ir tikimės su jumis puikiai bendradarbiauti jums einant naujas pareigas. Manau, kad ir Junktinėme tyrimų centre jūs e, dirbdamas prisidėsite. Taigi, mums pradeda trūkti laiko, daugiau e, kalbėtojų sąrašas sudarytas. Turėsime šį posėdį baigti lygiai 12.30. Taigi paprašysiu pasta, paskutinės dalies kalbėtojų, pranešėjų kalbėti šiek tiek lėčiau, taip tikrai padėtumėte vertėjams. Ir dabar norėčiau pristatyti paskutinės diskusijų dalies vadovę. E, Natalie Homobono. Ji yra konkurencijos politikos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo kontrolės generalinė direktorė iš Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerijos. Mm, vart konkurencingumo politika, vartotojų reikalai jau buvo šiek tiek aptarti šiandien, taigi suteikiu žodį jai. Zidon. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasistengsiu laikytis jūsų rekomendacijų ir kalbėsiu ne per greitai, o galima lėčiau. Paskutinės diskusijos susijusios su įstatymais ir žalos atlyginimo mechanizmais ir dviem darbo tvarkės elementais, apie kuriuos kalbėjo komisaras Dalys Šyrit. Kalba eina apie tai, kad reikia sustiprinti taisyklių laikymas ES ir taip pat leisti vartotojui, suteikti vartotojui prieigą prie veiksmingų žalos atlyginimo mechanizmų. Kaip komisaras Dalyšyrit kalbėjo, neužtenka tik teisės aktais kovoti su trūkumais, apibrėžiant vartotojų teisės ir galės. Svarbu, kad tų teisių būtų laikomasi, tų įstatymų būtų laikomasi ir kad vartotojas galėtų tinkamai pasinaudoti savo teisėmis. Toks yra komisijos ir konkurencijos generalinio direktorato vaidmuo, kuriam aš vadovauju. Ir tai yra man labai aktuali tema, kadangi esu įsitikinusi, kad vartojimo politikos efektyvumas yra susijęs su tuo, kiek teisingai ir efektyviai yra pritaikomi teisės aktai ir gyvendami jie. Ir kasmet iš tiesų mūsų valstybėje atitinkamas skaičius mm, patikrinimų yra atliekama Prancūzijos teritorijoje. Na ir man atrodo, kad nacionaliniu lygmeniu suteikiamas pasitikėjimas vartotojui yra labai svarbus, kuriant ir bendrą vieningą rinką ES. Šiandieną turime nemažai priemonių leidžiančių užtikrinti įstatymų kontrolę, tai yra nacionalinės institucijos ir taip pat bendrijos lygmenių bendri veiksmai ir atitinkamas bendradarbiavimas tarp nacionalinių institucijų, bendradarbiavimo tinklas, kuris yra atsakingas už tai, kad būtų Europos vartotojams užtikrinamas efektyvus priemonių įgyvendinimas, kai yra įsigijama paslauga ar prekė už savo teritorijos ribų. Taip pat taip vadinamosios sweep dienos, kurios yra organizuojamos Europos komisijos ir kuriuose dalyvauja kontrolės institucijos. Uh, Taip pat yra ir kitų veikėjų, yra Europos vartotojų centras, yra kaip vienas iš prelegentų papasakojo, yra ir priemonių bei procedūrų, kai galima išspręsti ginčius neteismo keliu. Ir dažnai iš tiesų yra bilinėjimasi dėl neperdėm ne, ne didelių sumų ir uh, dėl to vartotojų nėra galbūt labai prasminga kreiptis į teismą, dėl to labai svarbu, kad vartotojas turėtų priemonių, būdų, veiksmingų mechanizmų išspręsti ginčius ne teismo keliu. Taigi mes kalbėsime būtent apie įstatymų vykdymo kontrolę ir vartotojų turimas priemonės siekiant žalos atlyginimo ir bus trys prelegentai. Roza Tun, Europos parlamento narė, Imko komiteto narė, kuri yra ir pranešimo dėl vidaus rinkos rezultatų lentelės pranešimo autorė, taip pat ir dėl reglamento dėl internetinių ginčių sprendimo. Edita Appelmans, Europos vartotojų centro direktorė iš Belgijos, nuo 2001 metų įeina šis, ši, šis, šias pareigas, taigi papasakos apie savo patirtį ir apie tai, kaip veikia Europos vartotojų centras. Ir ponas Henrikas I, Danijos vartotojų ombudsmenas, kuris jau daugiau kaip penkerius metus eina šias pareigas ir turi sukaupęs daug profesinės patirties Teisingumo ministerijoje, kuris taip pat pasidalins savo patirtimi apie tai, kaip yra vykdomos teisinės priemonės, koks yra įmanomas bendradarbiavimas tarp kontrolės institucijų ir kaip užtikrinti turimų priemonių efektyvumą. Taigi, pirmiausia, žodis poniai Roza Tun. Norėčiau prelegentams priminti, kad norėčiau, kad būtų kalbama apie tas diskusijos temas ir, aišku, visi gauna po tris minutės, dėl to reikia kalbėti apie esminius dalykus ir tam, kad ir vertėjams būtų lengviau dirbti, taigi prašyčiau dar jūsų kalbėti ir ne per greitai. Pone Roža. Ačiū. Pone pirmininkė, vartotojai nepraš, ne, nesikreipia dėl žalos atlyginimo, dėl to, kad jie bijo. I, i tak to wygląda. Vis taip ir atrodo, kaip jūs pasakėte. Ačiū Jums už šį sakinį. Taip viskas atrodo ir realybėje, ir virtualiame gyvenime. Vartotojai neperka e, netlieka tarp valstybinių sandorių, todėl kad jie bijosi, nežino kalbos, nežino taisyklių, tiesiog yra pasimetę. Visi esam turėję panašios patirties, nei kiek nebejoju ir manau, kad mes kaip parlamentarai nuolatos keliaujame, perkame internetu bilietus, atvykstame į oro uostą, skrydis atšaukiamas, yra taisyklės, kurios turėtų saugoti mūsų teisės, bet mes stovim prie to langelio ar prie to įėjimo ir esame visiškai pasimetę. Taigi šią situaciją puikiai žinome. Nes tada esame visiškai priklausomi nuo e, oro linijų, kurios mus išsiunčia tokiais skrydžiais, joms pat, kurie joms yra patogus, o ne visiškai nepatogus yra mums ir mes nieko negalime padaryti. Na, aš net nesakysiu, kaip vadinasi čia tos direktyvos, nes jas labai sunku išversti, mes visi žinom, apie ką kalbam. Bet kal, kalbam apie konkrečias nuostatas, kaip galima būtų palengvinti vartotojams ir įmonėms veikimą visame, visoje ES e, vidaus rinkos teritorijoje. Mes siekiame daugiau Europos, tokiais žingsniais. Siekiame stipresnės Europos, norime, kad atsirastų stipresnis Europos identitetas. Bet jeigu mes tikrai to siekiame, tai turime ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų paprasti, suprantami, skaidrus ir nebūtin, ne tiek tenkintų mūsų autorių, šių įstatymų autorių ambicijas, kiek tenkintų vartotojų interesus. Dabar aš daugiausia uždirbu internetinių ginčių, sprend, internetinių ginčių sprendimo mm, metodo srityje ir jis yra labai svarbus vartotojams ir piliečiams. Čia esminis dalykas yra informacija. Platforma, kuri yra kuriama, visų pirma, turi suteikti prieigą prie informacijos. Ir ši platforma turėtų veikti tavo Europos e, portalo platformoje. Piliečiai turi turėti įrankius, kaip gauti informaciją kuo paprasčiau. Bet ten yra tokių formuluočių, kur, kurios tarsi ir turėtų būti aiškios vartotojams ir piliečiams, bet dažnai taip nėra. Juk tokia platforma turi būti sukurta taip, kad e, egzistuotų kažkoks vadovas ar kas nors, kas galėtų piliečiui padėti susigaudyti visose tose dalykuose. Galbūt reikėtų neskirstyti iš pradžių skundus į vidaus rinkoje, į šalies viduje atliktus pažeidimus, pagal tai, ar tai šalies viduje buvo atlikti pažeidimai, ar e, tarptautinis sandoris buvo mm, atliktas neteisingai. Galbūt tą skirstimą būtų galima atlikti vėliau, tiesiog žmogus ateitų ir pateiktų savo skundą bendrai. Žodžiu, tokių supaprastinimo pasiūlymų aš turėčiau ir daugiau, bet galbūt dar diskusijoje bus galima apie tai pakalbėti daugiau. Ačiū. Paslapa. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu poniai, poniai Appelmans. Tris minutės. Merci. Ačiū, ačiū, kad pakvietėte mane pakalbėti apie ACC tinklą, Europos vartotojų centrų tinklą. Jūs žinote, kad mūsų užduotis labai plačios, bet pasistengsiu savo pasisakymą sutalpinti į tris minutės vartotojai susidūrę su tarpvalstybiniais ginčių sprendimais ir negalint išsispręsti savo problemų, gali kreiptis į Europos vartotojų centrus. Vartotojų centrai išnagrinėja skundus, jeigu jie yra pagristi, tada perduoda to skundą į priekybininko šalyje esančiam vartotojų centrui. Ir tada bandoma ieškoti draugiško sprendimo tiek būtų trumpai apie tai, ką mes darome. Taigi ECC sukuria tiltą tarp, nutėse tiltą tarp e, vartotojų ir prekybininkų. Praėjusiais metais vartotojų centrų tinklas nagrinėjo daugiau kaip tūkstantį skundų ir daugiau nei 20 tūkstančių informacijos prašymų. Tai yra daug daugiau nei 2007 metais, kai vartotojų centrų tinklas pradėjo registruoti paklausimus. 20 procentų iš 20 20 procentų atvejų. E, praėjusiais metais buvo rasti draugiški sprendimai, kitais atvejais reikėjo perduoti tuos ginčius e, teisė, teis, teisminėms institucijoms. 46 procentais atvejų nebuvo rastas sprendimas. Netgi tais atvejais, kai yra numatyta nuostata teisės akte, e, vartotojų centras yra bejėgis, jis gali tik pati, patarti vartotojui kreiptis į alternatyvų ginčio sprendimo mechanizmą. Jeigu tokio mechanizmo nėra, tada vartotojas gali pradėti mm, smulkių ieškinių procedūrą, tačiau mūsų patirtis rodo, kad dauguma vartotojų nenori griebtis teisminių procedūrų. Kai kuriais atvejais kolektyvinis žalos atlyginimas padėtų vartotojams. E, pasinaudoti teisminėmis procedūromis. Mes remiame komisijos pasiūlymus dėl alternatyvių ginčių sprendimų ir internetinių ginčių sprendimų. ACC tinklas glaudžiai bendradarbiauja su vartotojų apsaugos e, tinklais, nacionalinėmis institucijomis ir mūsų pastangos užtikrina didesnį vartotojų apsaugos lygį. Taip pat vartotojų ECC tinklas e, atlieka stebėseną. Taigi turbūt ECC e vaidmuo niekam nekelia e, abejonių, mes konsultuojame vartotojus, informuojame juos apie jų teisės ir padedame jiems spręsti tarp valstybinius ginčius. Ir tai svarbu šioje rinkoje. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kadangi visi atvejai yra nagrin... registruojami komisijos informacinių technologijų priemonėje, tai e, šis mūsų tinklas kovoja už geresnį reglamentavimą. Čia ponas N. Dėkoju. Aš norėjau skaidrių parodyti. Kalbėsiu apie įgyvendinimą. Kaip sakė komisarė Reding šyryt, vartotojų pasitikėjimas yra labai svarbu, bet manau, kad reikia nepamiršti, bent jau mano patirtis rodo, kad per lengva išsisukti toms įmonėms, kurios pažydinėja įstatymus. Tai atvirai kalbant, nesažininga tų įmonių atžvilgių, kurios laikosi taisyklių, kurios yra sažiningos. Dėl to aš manau, kad mes europinių lygmenių turėtumėme sustiprinti įgyvendinimą bendrai ir trumpai papasakosiu, kaip trūksta darnumo, darnos, suderinimo teisės aktuose, kad reikia daugiau bendrauti ir taip pat, kad kai kurios taisyklės yra pasenusios ir aš taip pat e, pakomentuosiu ir parlamento darbų programą. Kairėje matome tai, kad vartotojas gali turėti daug individualių teisių gali pasikliauti Romos pirmojų reglamentų, tai reiškia, kad gali kreiptis į teismus, pritaikyti įstatymų nuostatas ir mažų smulkių ieškinių procedūrą pritaikyti. Bet matau, kad netaip dažnai tai vyksta, netgi teisės profesoriai mane kreipiasi su pagalba. Uh, Tiesa ta, kad ne, neveikia sistema taip, kaip buvo ketinama ir buvo numatyta, dėl to, kad pavieniai asmenys negali savo valstybė narė paduoti į teismą didelių įmonių. Jie kreipiasi arba į spaudą, arba į vartotojų ombudsmeną. Tuomet mes bandome pasirūpinti, kad įgyvendinimas priekybininko valstybėje pagal CPC reglamentą. Viskas yra nulemta šal, kilmės šalies principų. Tai reiškia, kad po sutarties sprendžiant ginčius kreipiamasi į priekybininko šalies teisminę sistemą. Ir trūksta čia harmonizavimo, trūksta suderinimo. Pavyzdžiui, kompensavimo sistema nėra suderinta. Minimalus harmonizavimas yra ir kitose srityse, bet tai kelia problemų dėl vienodo apsaugos lygmens ir nėra veiksminga įgyvendinti atitinkamas nuostatas pagal priekybininko pardavėjo teisinę sistemą. Aš matau du sprendimus. Pirmiausia, reikia daugiau harmonizavimo ir tam tikrose srityse reikia absoliutaus harmonizavimo. Dabar vartotojų teisų direktyvoje yra numatytas visapusiškas harmonizavimas teisų ir prievolių srityje, prievolių reikalavimų srityje ir taip pat teisės atsisakyti pasirašyti sutartį. Tačiau reikia vienodai suderinti ir kompensuoti nuostatas ir kompensavimo srityje. Taip pat ir direktyvoje reikia nuostatos, pagal kurią priekybininkas turi gerbti vartotojo teisinę sistemą, jeigu to reikalauja Romos pirmasis reglamentas. Dabar pereisiu prie darbų programos. Aš čia parengiau sąrašą dalykų, kuriuos reiktų atlikti šalia to, ką jau minėjau, manau, kad dar reikia bendrų taisyklių dėl publikavimo. Taisyklės tikrai nėra vienodos, dėl to labai sudėtinga perspėti vartotojus apie tas įmonės, kurios nesilaiko taisyklių. Taigi daugiau harmonizavimo ir reikalinga bendra nuostata, pagal kurią įmonės būtų įpareigotas situacijose po sutarties pasirašymo laikytis tos valstybės įstatymų, kuri yra numatyta pagal Romos pirmąjį reglamentą. Tai yra svarbu. Ir dar vienas dalykas yra pasenusios taisyklės. Dabar rengiame gairias dėl socialinių tinklų, pavyzdžiui, Facebooko. Ir jeigu pažvelgtumėme į antrųjų metų direktyvą, ten apibrieštis yra štai kokia - siūsti žinutės. Mes techniškai tų žinučių jau nesiuntinėjame. Socialinėme tinkle mes gauname žinutės. Taigi, jeigu norime apsaugoti vartotojus, reikia peržiūrėti taisyklės, jos jau 12 metų galioja. Prieš 12 metų internetas buvo šiek tiek kitoks. Taigi reikia iš tiesų, jeigu norime efektyvesnio įgyvendinimo, reikia tas taisyklės atnaujinti. Ačiū. Merci. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau informuoti Jūs tikrai nematau galimybės dabar užduoti klausimus. Dėl to, kad laiko jau beveik neliko, tai gal aš tik tai trumpai apibendrinsiu pasisakymus, vienu ir kitų pasisakymus. Vieninga Vieningai rinkai sukurti, aišku, reikia laiko, tai yra kasdienis darbas, darbas, į kurį yra įsitraukęs ir parlamentas, ir komisija, ir kiti svarbus veikėjai. Taip pat svarbus yra alternatyvių ginčių sprendimo direktyvos projektas, taip pat reglamento projektas dėl internetinių ginčių sprendimo mechanizmo. Taip pat reikia nuolatos peržiūrėti teisės aktus ir mes girdėjome kreipimasi suaktyvinti kontrolės institucijas tam, kad e, būtų gerbiamos e, vartotojų teisės. Čia kontrolės institucijos ir taip pat bendradarbiavimo tinklai, įvairios asociacijos, Europos vartotojų centras, visos tos institucijos yra labai svarbios šiame darbe. Taip pat e, keliamas šiandien klausimas, kiek vartotojai yra susipažinę su tomis priemonėmis. Ir aš manau, kad tai irgi yra labai svarbus darbų baras visiems. Paula, gal jūs ką nors norite pridurti? Trys sekundės. Norėčiau padėkoti Malkolmui, visiems dalyviams, kadangi uh, Šiandienės diskusijos parodė, kad iš tiesų dar mūsų laukia daug darbų vartotojų srityje. Mano komisaras ir vicepirmininkė Reding tam skiria daug dėmesio ir mes tikimės, kad vartotojų darbo tvarkė, kuri yra tam tikras manifestas mūsų siekiai. Tai rodo iš tiesų, kad komisija daug dirba vartotojų interesų srityje. Vartotojas mums yra labai svarbi vidaus rinkos visuomenės dalis. Ačiū. Puiku. Na, aš norėčiau padėkoti visiems, kurie man pagelbėjo. Lebai, Sartori. Man buvo labai malonu dirbti su visais svečiais, generaliniais direktoriais, kurie turi tiek daug patirties. Aš manau, kad ir jums tai buvo įdomu. Mūsų programa šiandieną buvo labai ambicinga ir aš norėčiau padėkoti vertėjams, sako pirmininkas. Na ir pirmininkas atsiprašo, kad kartais kalbėtojai gal daug žodžiavo. Na ir norėčiau visiems padėkoti už dalyvavimą. Džiaugiuosi, kad pavyko išklausyti daug svečių, vartotojų asociacijų atstovų. Ypatingai, man atrodo, kad man tikrai mano komiteto vard, narių vardu ir visų komisijos pareigūnų vardu reiktų pasakinti bio 50-mečio progą. Kartu su Monik ir ponės Artori mes irgi daug dalyvavome šios organizacijos e, darbė ir veikloje ir mes tikrai su susidomėjimu laukiame vartotojų darbo atvarkės pranešimo ir čia daug ir kitos veiklos vyksta. Išklausėme jūsų minčių, išklausėme minčių per klausimą Ir mūsų komitetų iš tiesų dar daug ką reiks nuveikti vartotojų apsaugos srityje, vartotojų darbo atvarkės klausimų. Ir dabar mes e, analizuojame vartotojų programą ir biudžete yra numatytas tam lėšos. Ir mes manome, kad ji nėra suderinta su vartotojų darbo atvarkė. Pone Sartorė ir ponas Daly patvirtino, kad tie du aspektai galiausiai bus integruoti. Tik dėl biudžeto priežasčių mes turime dabar uh, patvirtinti vartotojų programą. Tačiau apie tai jau buvome, buvo šiandien kalbėta. Taigi man tiesiog reikia dar padėkoti komisijos darbuotojams, mūsų komiteto darbuotojams, Biankai Džonai, kurie irgi labai aktyviai dirbo ir rinko informaciją. Taigi toliau siskite mums savo mintis, nes matote, kad darbas tikrai dar nėra baigtas, kol kas komisija dar negalėjo jums pristatyti galutinės darbo tvarkės. Ir aš manau, kad yra daug įvairių niuansų, kuriuos šiandien išgirdome. Ir aš manau, kad tie klausimai, kurie yra susiję su konkurencija ir konkurencijos politika, yra labai aktualūs ir svarbus, ypatingai dabar dėl to, kad internetinis verslas, internetinė priekyba atneša naujų iššūkių. Džiaugiuosi, kad ponia Kraus, kuri irgi dalyvauja šiame projekte, savo komunikate dėl skaitmeninės vieningos rinkos kalba ir apie konkurencijos politikos klausimus, ypatingai prekės ženklų klausimus ir taip toliau. Taigi, bendrai kalbant, darbo turime daug, kurį turėsime atlikti kartu. Na ir kita vertus, aš manau, kad mes sukaupę esame nemažai patirties ir žinių Ir mano komiteto darbas kartu su jumis ir su komisija, manau, prisideda prie tų siekių. Taigi dėkuoju visiems, kurie dalyvauja tame darbe. Ir man tik tai dar reikia jūs pakviesti dabar paploti ir padėkoti visiems kalbėtojams ir palinkėti visiems e, skaniai pavalgyti. Ir geros popietės. Dėkoju ir tiems, kurie internetu prisijungė prie mūsų diskusijų ir nuotoliniu būdu dalyvavo jose. Ačiū.